Kolegos, ponios ir ponai, prašom užimkite vietas. Turime tvirtinti darbo tvarkę. Wir haben Tagesordnungspunkt Nummer 1, Annahme der darbo tvarkyje. Pirmasis darbo tvarkės punktas - darbo tvarkės tvirtinimas. Pone Šakė paprašė, kad galėtų išvykti anksčiau, kadangi jie turi svarbu kitą susitikimą. Tikimės, kad nėra dėl to jokių sunkumų. Puiku, tuomet tęsėme. Pirmininko pranešimai. Šiuo metu neturiu jokių pranešimų, taigi pereikime iš karto prie svarbiausių klausimų. Periname prie šešto darbo tvarkės punkto. Tai yra šakė pranešimas dėl skaitmeninės laisvės strategijos. Pone Šakė, ar norėtumėte ką nors pasakyti prieš priimant sprendimą? Ne? Gerai. Tuomet periname prie balsavimo. Kas už pirmo pakeitimą? Pirmiausia, žodinis pakeitimas. Taigi, kas už žodinį pakeitimą? Prieš susilaiko. 321 priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Devynioliktasis darbo tvarkės punktas. Kas už? prieš susilaiko priimta. 20 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. Antrasis kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. Taigi periname prie 53. 25 pasitikslina. Kas už prieš susilaiko priimta? Trečias kompromisas, kas už prieš susilaiko priimta. 29. Kas už prieš susilaiko priimta. Ne, pasitikrinsime. Taigi balsavimą baigiame. 25 už, 5, 32 prieš, atmesta Antrasis žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trisdešimt antras antra dalis, kas už. Prieš susilaiko priimta. Trisdešimt trečias, kas už. Prieš susilaiko priimta. 33, wer ist dafür? 33, kas už? Pasitikrinsime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. 34 už, 23 prieš, priimta. 34 dvi dalys, kas už pirmąją dalį. Prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtasis kompromisas, kas už? Antroji dalis. Ar ne? Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Na, atrodo, niekas nebalsuoja. Taigi 32 už, 24 prieš. Priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už prieš susilaiko. Priimta. 37, kas už prieš susilaiko. Priimta. 38, kas už prieš susilaiko manau, buvo priimta, tačiau pasitikrinkime. Apšimus išlosim. Balsavimas baigtas. 28 už 31 prieš atmesta. Penktas kompromisas. Kas už? 39 dar. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 42, kas už, prieš, susilaiko priimta. 43, kas už, prieš, susilaiko priimta. 44, kas už, prieš, susilaiko priimta. 45, kas už, prieš, susilaiko priimta. 46, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 47 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš, priimta. Keturiasdešimt aštuntas buvo priimtas argi ne? Penkiasdešimtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 52 atkrenta. 54 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Taigi periname prie 57 pakeitimo, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 58 kas už, prieš susilaiko priimta. 59 kas už, prieš susilaiko priimta. 60 kas už, prieš susilaiko atmesta. 61 kas už, prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Das war das ein Rapporteur, ne? Ja, 61. Äh, Die Abstimmung. Balsavimas baigtas. 37 už, 25 prieš priimta. 62 kas už, prieš susilaiko atmesta. 63 kas už, prieš susilaiko atmesta. Nicht 63 war? 63, ja. ja. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 29 už, 24 prieš priimta. Vis dėlto 8 žmonės nedalyvavo. 64. Kas už prieš susilaiko priimta. 65. Kas už prieš susilaiko priimta. 66. Kas už prieš susilaiko priimta. 67. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 68. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Turite omenyje 67. Pasitikrinkime. 67 tikriname. 68 buvo patvirtintas. It's closed. Baigiame balsavimą. Šešiasdešimt devintas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 71. Kas už? Prieš? Susilaiko. Pasitikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. Atmesta. 72. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 73. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 74. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 75. Kas už? prieš susilaiko priimta. 76, kas už, prieš susilaiko priimta. 77, kas už, prieš susilaiko priimtas. 79, kas už, prieš susilaiko priimta. 80, kas už, prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 83, kas už, prieš susilaiko priimta. 84, kas už, prieš susilaiko priimta. 85. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 86. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 87. Kas už? Prieš. siebenundachtzig abstimmen. 87 elektroniškai pasitikrinkime. Balsavimas baigtas. 31 už, 32 prieš atmesta. Pone Salafrankė, na, aš norėčiau pasakyti, kad mano balsavimo kortelė yra nešama į čia, bet aš balsavau prieš. Prašau pažymėti tai. Aš laukiu, kol atvyks mano balsavimo kortelė, bet aš balsuoju prieš. Nun ist es mit 31 zu 3. Tai reiškia 31 už 33 prieš. Na, mano kortelė neveikė. Pirmininkas, tai jūsų problema. 32, 33. Vis tiek atmesta. 88. 88 dafür. 88 už prieš susilaiko priimta. 89 kas už prieš susilaiko priimta. 91 kas už prieš susilaiko priimta. 8 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 95 taip pat atkrenta. 97 kas už prieš susilaiko atmesta. 98. Kas už prieš susilaiko priimta. 9. Pakeitimas kas už prieš susilaiko priimta. 99. Ne. 100. Ne. 102. Kas už prieš susilaiko atmesta. 10. Kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 105. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 106. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 108. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 109. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 110. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 111. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 112. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 113. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Tai buvo 113, dabar 114. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta antroji dalis. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Nebisin idem. 115. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 116 kas už, prieš susilaiko priimta. 117 kas už, susilaiko prieš priimta. Penktas kas už, prieš susilaiko atmesta. Šeštas kas už, prieš susilaiko priimta. Septintas kas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas, kas už, prieš. Pasitikrinkime. Abstimmung ist geschlossen. Balsavimas baigtas. 32 už, 31 prieš priimta. 32 su 32. 32, 32 visgi atmesta. Dešimtas kas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas kas už, prieš susilaiko priimta. Dvyliktas kas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktas kas už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas kas už, prieš susilaiko priimta. Penkioliktas Keturioliktas, kas už. Arens, arens, arens, arens. 14. Keturioliktasis, pasitikrinkime elektroniškai. Žlosim. Balsavimas baigtas. 36 už, 23 prieš priimta. 15. Kas už? prieš susilaiko priimta. Pirmas, kas už, prieš susilaiko priimta. Antras, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias, kas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas, kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar turime intą nuomonę. Inta vienas, kas už, prieš susilaiko priimta. Inta 3, kas už, prieš susilaiko atmesta. Inta 5, kas už, prieš susilaiko priimta. Inta 6, kas už, prieš susilaiko priimta. Inta 8, kas už, prieš susilaiko priimta. Inta 9, kas už, prieš susilaiko priimta. Inta 10, kas už, prieš susilaiko priimta prieš susilaiko priimta, inta 11, kas už, prieš susilaiko priimta, inta 12. Tik antroji dalis. Kas už antrąją dalį? Prieš susilaiko priimta, inta 13. Kas už, prieš susilaiko priimta. Balsuojame elektroniškai dėl pranešimo projekto su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Ponas Salafranka yra taip pat už. 57 yra už. 5 susilaikė. Nėra balsavusių prieš. Patvirtinta. Kollegin, herzlichen Glückwunsch. Sie können jetzt beschwingt. Sveikiname. Dabar galite džiaugsmingai skubėti į kitą jūsų posėdį. Ir dabar pereiname prie trečiojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tavarėš pranešimas. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Ne. Gerai, taigi periname prie balsavimo. Jie testa.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 Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 48 už 8 prieš priimta. 9 pirmas. Kas už? Prieš laiko priimta. Pirmas kompromisas. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antras kompromisas už prieš susilaiko priimta. Gaila, kad ir 43 atmintas. 44 kas už, prieš susilaiko priimta. 45 už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai. 45 dėl 45. Ja, ist geschlossen. Mit 27. Tai baigiame. 27 už 36 prieš atmestą. 46 už prieš susilaiko atmestą. Tokia pati dauguma. 48 kas už. Ne, 47. Ne. Taip, ten tik buvo karbinis. 48. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 92. Kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 93. Atsiprašau, ponas Tavariš. E, pagal vakarykštės diskusijas druo Turiu pozityvius ženklus dėl visų dėvė pakeitimų. Atrodo, kad ne viena frakcija neprieštarauja, taigi siūlau balsuoti dėl viso bloko, visų tų dėvė pakeitimų, jei nėra frakcijų prieštaravimo, kaip kad aišku iš ankstesnių diskusijų. Dėl visų dėvė, ar tik tai dėl šių dėvė? Ar galime balsuoti dėl visų dėvė pakeitimų blokų? Yeah. Už Dievę. As as know... Kiek aš žinau, nei dėl vieno Dievė pakeitimo nėra prieštaraujančių. Ne, netiesa? Socialistai prieštarauja. Tada gal dėl šio bloko tik balsuokime. Nuo Dievė antro iki Dievė dvylikto, taip? Klausė pirmininkas, kas už šiuos pakeitimus? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Dėl DV4 buvo daug e, prieštaraujančių, bet vis tiek šiaip bendrai dauguma buvo už. Gerai, tada atskirai balsuokime dėl DV4. Kas už DV4, kas prieš DV4 susilaiko priimta. 49 kas už, prieš susilaiko priimta. 50 už, prieš susilaiko priimta. 51 už, prieš, susilaiko priimta. Pirmas žodinis pakeitimas, kas už? Taip. Sí, gracias, señor presidente. La ponente en la sombra de mi grupo. Eh... Ačiū. Pirmininkė. O dėl pilietinių laisvių sutarimo buvo prieštaravimas. Ir taip pat dėl antro žodinio pakeitimo tas pats. Tavares. Pone Tavareš. Taip, pirmininkė. Buvo sutikimas su EPP šešiliniais pranešėjais, Kinga Gal, mūsų kolegė, pasakė, kad EPP balsuos prieš pakeitimą, bet ne prieš tai, kad pakeitimas būtų teikiamas. Taigi mes sutarėme, kad visos frakcijos galėtų teikti savo žodinius pakeitimus. Taigi kaip pranešėjas aš prieimiau, aišku, ir EPP pakeitimus, kadangi buvo toks susitarimas. Tai iš techninio požiūrio taško reikėtų balsuoti dėl tų pakeitimų, kadangi taisyklių yra laikomasi šiuo atveju irgi. Tik noriu pabrėžti, kad šie trys pakeitimai yra dėl pabėgėlių. Mm, Taip pat norėčiau pabrėžti, kad eina kalba ne apie labai išplėstą pabėgėlių apibrėžimą, tai yra labai a, griežtai apribotas pabėgėlių apibrėžimas, tai yra tik tai tie asmenys, kurie, ta, kurie turi tapatybės kortelę išduotą jungtinių tautų pabėgėlių komisaro. Taigi pa, a, gana siaura savoka. Salafranka. Pana Salafranka. Ačiū pirmininkė. Komiteto nariai puikiai žino, kodėl aš prieštarauju bendrai dėl šio klausimo. Dėl to, kad frakcijos teikia žodinius pakeitimus iš principo. Aš galvoju, kad šie trys pakeitimai neturėtų būti tiesiog teikiami iš viso. Mes uh, balsuojame dėl trečio žodinio pakeitimo. Tiesiog mano frakcija prieštarauja prieš pirmą ir antrą žodinius pakeitimus prieš jų pateikimą. Pirmininkė, Aš gerbiu kolegas ir jų pateikiamą informaciją, tačiau tai tikrai nėra tokia informacija, kokią mes gavome iš ryto, kuomet buvo susitikimas ir kai buvo sudarytas mūsų kompromisas. Aš priėmiau, kaip pranešėjęs APP e e, pakeitimus, tai aš noriu gauti sekretoriato informaciją. Ar frakcija gali prieštarauti tam, kad pranešėjas teikia žodinį pakeitimą? Aš kaip suprantu, paprastai tik tai pranešėjas gali prieštarauti paprieštarauti komitete, jeigu individualus parlamento nariai teikia žodinius pakeitimus, o plenarnėje sesijoje reikia 40 narių prieštaravimo. Kokios yra taisyklės, pirmininkė, gal patikslintumėt? E, Atsiprašau, turiu dabar pasitikslinti, kai, ką sako taisyklės. Jeigu frakcija prieštarauja, dėl žodinio pakeitimo pateikimo, tai tuomet toks pakeitimas atkrenta. Ir jeigu šešėliniai pranešėjai taip sutarė, man atrodo, mano kaip pirmininko požiūriu viskas yra aišku. Galėsite pateikti tai kaip normalų pakeitimą plenarinėje sesijoje. Aš noriu paklausti, ar tikrai taisyklėse taip yra pasakyta konkrečiai? Tuomet aš norėčiau, kad protokole būtų užfiksuota, jog tokiu būdu yra panaikinamas tas kompromisas, kuris buvo sudarytas vos prieš kelias valandas. Ir pranešėjas nebuvo apie tai informuotas, kad kompromisas yra laužomas. Pirmininkas, taip taisyklėse yra pasakyta, kad m, mm, apie susitarimus galima paminėti protokole, o frakcijos gali keisti savo poziciją iš pliuso į minus ar, ar atvirkščiai. Tai aš manau, kad kaip mm, pranešėjas, aišku, jūs teisingai darote, kad paaiškinate, ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, bet tiesiog taisyklėse taip yra aiškiai pasakyta, kad e, žodiniai pakeitimai yra priimtini tik tuomet, jeigu yra sutarimas, kad tie žodiniai pakeitimai yra priimtini. Tokiu būdu yra užtikrinama apsauga, kad e, yra toks saugiklis, kad bet koks žmogus nepateiktų kažkokį tai žodinį pakeitimą, kuriam nėra daugumos. Tada 52. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 53. Atkrenta. 54. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 55. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 56 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 58 kas už, kas prieš, susilaiko. Man atrodo, buvo priimta, ne? Ponas Lafranka?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 57 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 59 kas už, kas prieš susilaiko atmesta, 60 kas už, kas prieš susilaiko priimta, 61 už. Gerai, na, labai prašau aiškiai kelti rankas, kuomet balsuojama, nes tikrai Jokinga, aš turiu nuspėti, ar jūs balsavote už ar prieš, nes nematau aiškiai pakeltų rankų. Balsuoti baigiame. 33 už 21 prieš taigi priimta. Man atrodo, turėtų būti aiški taisyklė, kad jeigu kažkas tai um, paprašo pasitikrinti e, elektroniškai dėl balsavimo ir tri, visus tris kartus iš eilės suklysta, tai po to turi mus visus vaišinti gėrimais. Nu- ne, ne, aš tai neprašiau pasitikrinimo. Ai, čia tik dėl pirmininko tokia taisyklė ir dėl sekretariato. 61. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 9. 8. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dėvė penktas, ne. Ketvirtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 68 kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 71 kas už, kas prieš susilaiko. Pasitikrinkime. Man atrodo, kad atmesta. Die Abstimmung ist geschlossen. Balsuoti baigiame. 27 už, 36 prieš buvo atmesta. Um, 72 kas už, kas prieš susilaiko. Man atrodo, ta pati dauguma, taigi turėtų būti atmestas. 73. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 74. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 75. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 76-77. Kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. 97, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 78, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 79, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 80, ne, 81, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta Pasitikrinkime elektroniškai. Die Abstimmung ist geschlossen. Es wird 33 zu 9. Balsuoti baigėme 33 už 29 prieš taigi priimta. 82 kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 83 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 85, 84, kas už? Tikrai, manau, vienas iš svarbių pakeitimų, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 85, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 86, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 87, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 88 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 99 kas už, kas prieš susilaiko priimta. Aštuoniasdešimt devintas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antras žodinis pakeitimas, kas už. Aš galvoju, kad jūs prieš pirmą žodinį pakeitimą. Pirmininkė, kaip aš anksčiau sakiau, mes atmetame antrą žodinį pakeitimą, bet neprieštaravome trečiam žodiniam pakeitimui. 91 kas už, kas prieš susilaiko, pri... atmesta. 90 kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Penktas kompromisas kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 94 kas už, kas prieš susilaiko, priimta. 95 kas už, kas prieš atmesta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimti. Šimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Šimtas pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Šimtas šeštas ir kiti kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 113 kas už, prieš susilaiko priimta. 114 kas už prieš susilaiko priimta. 9 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 121 už prieš susilaiko priimta. 122 kas už prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 128 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 129 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 131 už, prieš, susilaiko, priimta Priimta. 131 kas už. Šimtas trisdešimtas. Pasitikrinkime elektroniškai. Žinom. We haven't done it yet. Hmm? Priimta. 130. Baigiame balsuoti. Trisdešimt du už, dvidešimt šeši prieš, priimta. Šimtas trisdešimt pirmas už, prieš, susilaikė. Neaišku. Ne elektroniniu būdu. Dar kartą balsuojame, kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Vienuoliktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dvyliktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Tryliktas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 126 pakeitimas už prieš atmesta. 147 už prieš susilaikė atmesta. 14 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 15 pakeitimas už prieš susilaikė priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 19 pakeitimas už, prieš. Priimta. 20 už, prieš, susilaikė, priimta. 21 už, prieš, susilaikė, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaikė priimta. 27 už, prieš, susilaikė, priimta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 34 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. 35 už, prieš susilaikė priimta. Pirmas už. Ispaniškoji versija. Antras ir trečias už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas ir septintas prieš susilaikė priimta. Penktas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas už, prieš. Priimta. Aštuntas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar elektroniniu būdu balsuojame už visą pranešimo projektą. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 59 už, 0 prieš. Sveikiname. Sveikiname, ponas Tavaris. Kalbėsiu labai trumpai. Buvo tas incidentas dėl pakeitimo, aš nekartosiu, neskaitysiu visų žodinių pakeitimų, pasituosiu antro pakeitimo dalį, kur kalbama apie readmisijos susitarimus ir kad juose turi būti minimas ir minimi įsipareigojimai susijęs su žmogaus teisėmis ir ES valstybėse ir ne ES valstybėse. Tai keista, kad Pasilaukime to EPP pasipriešinimo, taip pažydžiamas mūsų ankstesnis e, susitarimas. Būtų gerai žinoti, dėl ko konkrečiai jie prieštaravo. Ačiū pirmininkė. Kaip aš esu jau sakęs, Nemanau, kad būtų galima, reikėtų prieštarauti žodiniams pakeitimams šiame komitete. Mūsų frakcija apskritai pasirengusi ieškoti kompromiso ir mes esame pasirengę išplėstinėme biure svarstyti šį klausimą. Ne mūsų frakcija. Ne mūsų frakcijai tenka atsakomybė dėl prieštaravimų, dėl žodinių pakeitimų. Jeigu visos frakcijos pritars, tai ir mes pritarsime. Ačiū. Panas Tavariš, turint omeny, kokie yra rezultatai, nulis balsavusių prieš, tai ko gero reikėtų tik padėkoti komitetui. Aš asmeniškai dar nesu turėjęs tokio atveju, kad niekas nebūtų balsavęs prieš. Dabar galime eiti prie kito pranešimo dėl žmogaus teisių, pono Donskio pranešimas. Jis labai ilgas, reikės daug kantrybės. Ar esame pasirengę? 60 pakeitimas už, prieš, atmesta 61 už, prieš, susilaikė, neaišku, 61 už, prieš, susilaikė priimta. 62 už, prieš susilaikė priimta. 91 už, prieš susilaikė atmesta. 92 už, prieš susilaikė priimta. 63 už, prieš susilaikė priimta. 64 už, prieš susilaikė priimta. 65 už, prieš susilaikė, atmesta. 66 už, prieš, susilaikė, atmesta. 67 už, prieš, susilaikė, neaišku. 67 už, prieš, susilaikė, atmesta. 68 dvi dalys, pirmoji dalis už, prieš, susilaikė atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 69, kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, balsuosime elektroniniu būdu. Dėl 69 pakeitimo. Netrukus baigsime balsuoti. 41 už, 17 prieš, priimta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 70 už, prieš, susilaikė, priimta. Fem penk, penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 kas už, prieš, susilaikė, Priimta. 73. Kas už? Prieš. Vėl neaišku. Panašu, kad atmesta. Prašau visus dalyvauti balsuojant, aiškiai balsuoti. Prašau, kad galėtume dirbti sparčiai. Balsuojame dar dėl 73. Aš prašau visų dalyvauti balsuojant ir subalsuoti. Baigėme balsuoti. 22 už 29 prieš atmesta. 74 už prieš atmesta. 75 už prieš priimta. 76 už prieš susilaiko. Atmesta. 77 už prieš susilaiko. Priimta. 78 už, prieš susilaiko priimta. 79 už, prieš susilaiko priimta. 80 už. 79 dar reikia pasitikrinti. Pane sakė. Baigėme balsuoti. Aštuoniasdešimtas kas už? Pirmoji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Aštuoniasdešimt pirmas už? prieš susilaikė priimta 82 už, prieš susilaikė priimta 83 už, prieš susilaikė atmesta 84 už, prieš susilaikė priimta 85 už, prieš susilaikė atmesta 86 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 87 kas už, kas prieš susilaiko atmesta 88 už, prieš susilaiko, atmesta 89 už, prieš susilaiko, atmesta 90 už, prieš susilaiko, atmesta 91 už, prieš susilaiko, atmesta 92 už, prieš susilaiko, atmesta 93 kas už, prieš susilaiko, atmesta Atmesta 94 ir 95 kas už. Prieš. Priimta. 97 kas už. Prieš. Susilaiko. Priimta 96 už. Prieš. Susilaiko. Priimta 98 už. Prieš. Priimta 99 už. Prieš. Susilaiko. At, priimta Šimtasis ir šimtas pirmas, kas už, kas prieš, susilaiko. Priimta. Šimtas antras, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. Šimtas ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. Pirmas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko Primta. 110 ir 111, kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 112, kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 114, 15 ir 116, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 124 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 126 už, prieš, susilaiko atmesta. 128 už, prieš, susilaiko priimta, 129 už, prieš susilaiko atmesta, 130 už, prieš susilaiko priimta, 131 už, prieš susilaiko atmesta, 132 kas už, prieš susilaiko atmesta, 133 kas už, prieš susilaiko priimta, 134 už, prieš susilaiko, atmesta 135, kas už, prieš, susilaiko, priimta 136 už, prieš, susilaiko, priimta 130, atmestas 136, 137, kas už, prieš, susilaiko, patikrinsime. Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau 138. Ne, 138. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 139 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 140. Kas už prieš. Susilaikė atmesta. 141 ir 42, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 105 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 152 pakeitimas Kas už? Prieš susilaikę priimta. 153. Dvi dalis. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš susilaikę atmesta. 154 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 155 už, prieš susilaikė atmesta. 156 už, prieš, susilaikė atmesta. 99, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 157 už, prieš, susilaikė atmesta. 158 už prieš susilaikė atmesta. 159 už, prieš susilaikė atmesta. FEM 11 už, prieš. Dar kartą, kas už, prieš susilaikė priimta. 161 už, prieš susilaikė Atmesta 162 už, prieš, susilaikė, irgi atmesta 163 už, prieš, susilaikė, atmesta 164, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Einame rizikingų kelių. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Dvidešimt vienas už trisdešimt vienas prieš atmesta. Šimtas šešiasdešimt penktas kas už? Prieš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 Balsavome, kad tik dėl jėglė. Ne. Toliau 166 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 167 už. Prieš. Susilaikė priimta. 168 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 169 už. Prieš. Susilaikė priimta. 170 už. Prieš susilaikė atmesta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 175 pakeitimas. Balsuojame. 7. Kompromiss 7. Septintas kompromisas. Baigėme balsuoti. 31 už 24 prieš priimta. 176 kas už prieš susilaikė priimta. 178 už, prieš susilaikė, atmesta 177 už, prieš susilaikė, priimta 179 už, prieš susilaikė, atmesta 180 už, prieš susilaikė, priimta. Liberalai balsavo prieš. Truputį sulėtinsime tempą. Baigime balsuoti. Atmesta. 181 už, prieš. Priimta 182 už, prieš. Susilaikė. Atmesta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. 184 už prieš susilaikė už. Šimtas, patvirtinta 187 kas už prieš. Priimta. 188 už prieš susilaikė. Dar kartą 188 už, prieš, susilaikė, priimta. 189 už, prieš susilaikė priimta 190 už, prieš susilaikė priimta 191 už, prieš susilaikė priimta. Fem 9 už, prieš susilaikė priimta. Fem 14 už, prieš susilaikė atmesta. Fem 15 už, prieš susilaikė atmesta. 9-3 už, prieš, susilaikė atmesta. 9-4 už, prieš, susilaikė atmesta. 9-5 už, prieš, susilaikė priimta. 195 už, prieš, susilaikė priimta. 193 už, prieš, susilaikė priimta. 194 už, prieš susilaikė priimta, 195 už, prieš susilaikė atmesta, 196 už, prieš susilaikė priimta, 197 už. Ne, šitas pakeitimas atkrenta. 198 už, prieš susilaikė priimta, 200 Dešimtasis už prieš susilaikė atmesta. 199 už prieš susilaikė atmesta. 201 už prieš susilaikė atmesta. 202 už prieš susilaikė priimta. 203 už prieš susilaikė priimta. 204 už prieš susilaikė priimta. 205 už prieš susilaikė atmesta. 206 atkrenta, 207 už, prieš susilaikė priimta, 208 už, prieš susilaikė priimta, 209 už, prieš susilaikė atmesta, 210 už, prieš susilaikė atmesta, 211 už 209 buvo priimtas, dabar 211, kas už, prieš 212. 211 atmestas, 212 už, prieš atmestą, 213 už, prieš susilaikė atmestą. Fem 1 už, prieš susilaikė priimta, 217 už, prieš susi, susilaikė priimta, 200. 14 už prieš atmestą. Dar kartą pakartosime. Kaip liberalai balsavo už? Pasitikrinsime. 215. Balsavimas baigtas. 30 už, 26 prieš. Priimta 214. Kas už prieš susilaiko? Atmesta. 216. Kas už prieš? Ana. Taip ar ne? Už. Jūs rodote štai taip į abi pusės. Tai šiek tiek man sudėtinga nustatyti, sako pirmininkas. 216. Ja. Ne? 216 hm? ist damit angenommen. Kompromiss. 216. Priimtas. 97. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 9. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 218 kas už prieš susilaiko priimta. 222, kas už prieš susilaiko atmesta. 223, kas už prieš susilaiko atmesta. 224, kas už prieš susilaiko atmesta. 225, kas už prieš susilaiko priimta. 226, kas už prieš susilaiko priimta. 227 kas už, prieš susilaiko atmesta, 228 kas už, prieš susilaiko atmesta, 229 kas už, prieš susilaiko priimta, 230 kas už, prieš susilaiko priimta, 231 kas už, prieš susilaiko priimta. Dešimtas kompromisas. Kas už? Prieš. Pranešėjas. Dešimtas kompromisas. Aš norėčiau paprieštarauti žodiniam pakeitimui. Toks būtų prieštaravimas. Taigi balsuojame dėl dešimtojo kompromiso be žodinio pakeitimo. Kas už? Prieš susilaiko. Priimta. Dešimtas kompromisas patvirtintas be žodinio pakeitimo. Dabar periname prie 225, kas už prieš susilaiko priimta. Fem 3, kas už prieš susilaiko priimta. 96, kas už prieš susilaiko priimta. Jėglė Kas už? Prieš. 236 dar kartą. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 237. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 238. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 239. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 11 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Dabar periname prie 243, kas už, prieš, susilaiko. Socialistai už. Jūs buvote už. Taigi 243 patvirtintas. 244 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 246, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 247, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 248.254, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 12 kompromisas. Pranešėjau. Taip, ponė pirmininkė, labai ačiū. Aš norėčiau pristatyti žodinį pakeitimą. Vietoj žodžių Švedijos, Suomijos kompanija norėtume pasiūlyti ES įsisteigusi kompaniją. Kas už 12 kompromise? Prašau, su šiuo pakeitimu. Kas prieš? Susilaiko priimta. Dabar periname prie 13 kompromiso. Kas už? Prieš? Susilaiko. 13 kompromisas pasitikrinsime elektroniškai. Pradedame. Es waren, ja, geschlossen. Balsavimas baigtas. Kažkas tinkamai neveikia, sako pirmininkas. Taigi periname prie 256, kas už 253. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 256. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 257. Kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 258. Kas už, prieš, susilaiko. Atmesta. 259. Kas už, prieš, susilaiko. Priimta. 260. Kas už, prieš susilaiko priimta. 261 kas už prieš susilaiko priimta. 265 kas už prieš susilaiko atmesta. 266 kas už prieš susilaiko priimta. 268 kas už prieš susilaiko atmesta. 269 kas už, prieš susilaiko atmesta. 270 kas už, prieš susilaiko priimta. 277 kas už, prieš susilaiko priimta. 272 e, kas už, prieš susilaiko. 270 priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 275, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 280, kas už. Dėl šių dviejų balsuota kartu. 276, kas už 276, kas už prieš susilaiko atmesta. 277, kas už prieš susilaiko atmesta. 278, kas už prieš susilaiko atmesta. 279, kas už prieš susilaiko priimta. 281, kas už prieš susilaiko atmesta. 283, kas už prieš susilaiko priimta. 284, kas už, prieš, susilaiko priimta. 287, kas už, prieš, susilaiko priimta. 288, kas už, prieš. Atmesta. 289, kas už, prieš, susilaiko priimta. 290, kas už, prieš, susilaiko priimta. 291, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 292, kas už? Prieš. Susilaiko. Neaišku. Atmesta. 293, kas už? Prieš. Susilaiko. Ar jūs buvote už? Priimta. Deve 8, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 296, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 295, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Du devini septyni, kas už prieš susilaiko priimta. Du devini aštuoni, Kas už, prieš, susilaiko priimta. 299, kas už, prieš, susilaiko priimta. 300, kas už, prieš, susilaiko priimta. 301, kas už, prieš, susilaiko priimta. 302, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 303, kas už, prieš, susilaiko priimta. 304, kas už, prieš susilaiko priimta. 309 kas už, prieš susilaiko priimta. 305 kas už, prieš susilaiko priimta. 306 kas už. Jūs atmetėte žodinį pakeitimą. Yra žodinis pakeitimas susijęs su dėl klimato kaitos bėgančiais pabėgėliais, mes siūlome vietoj skatinti teisinį teisėtumą tokių dėl klimato bėgančių asmenų, pakeisti štai tokią frazę. A, ragina komisija ir taryba išstudijuoti klimato pabėgėlių koncepciją. Pirmininkas, ačiū. Mes e, balsuojame dėl 306, dėl žodinio, be žodinio pakeitimo, kas už prieš susilaiko priimta. 307, kas už prieš susilaiko priimta priimta. 308 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 310 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 311 kas už, prieš, susilaiko atmesta. Fem 13 kas už, prieš, susilaiko priimta. 312 kas už, prieš, susilaiko priimta. Ar socialistai balsavo už 312? Na, galbūt jie mm, neketino taip daryti. Pasitikrinkime 312. Die anderen stimmen völlig konfus. Ja. Abgelehnt. Atmesta. 24 už, 26 prieš. 313. Kas už prieš susilaiko. Atmesta. 314. Kas už prieš susilaiko. Atmesta. 315. Kas už prieš susilaiko. Atmesta. 316. Kas už prieš susilaiko. Priimta. 317. Kas už prieš susilaiko. Priimta. 318. Kas už prieš prieš susilaiko priimta. 319 kas už, prieš susilaiko priimta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 320 kas už, prieš susilaiko atmesta. 327. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 325. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Trys šimtai dvidešimt šeštas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 328. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. 329, kas už, prieš, susilaiko priimta. 330, kas už, prieš, susilaiko priimta. 331, kas už, prieš, susilaiko priimta. 16 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 332 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 335 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dėl visų moterų komiteto pateiktų pakeitimų balsuojame kartu. Taigi, FEM 2, 4, 7, 6, 80 kartų. Kas už? Kas už? is out 4 and 16. No. 7 and 16. Mrs. 5-2, wer ist dafür? 5-2. Kas už, prieš? Susilaikė priimta. Ne, atmesta. Ne, socialistai balsavo už. Pasitikrinkime. Na, dar fuhr mit Ja gezeigt. Fem antras pakeitimas. Zumachen. Balsavimas baigiamas. Atmesta. FM4 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. FM7 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. FM6 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. FM8 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. FM10 kas už prieš susilaiko atmesta. Fem 16, kas už prieš susilaiko atmesta. 336, kas už prieš susilaiko priimta. 338, kas už prieš susilaiko priimta. 338 pirmininkas pasikartoja. 38 haben wir gemacht. Ja. 337. Dafür. Jau nubalsavome. 337. Kas už? Prieš? Susilaiko atmesta. Ich weiß, dass es per Definition. Na, 339 dabar. Kas už? Prieš? Susilaiko priimta. 340, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 341, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 17 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 343, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 345, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 346, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 347 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 348 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas žodinės pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 300. Ne, 18 kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 354. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 358. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trys šimtai šešiasdešimt trečias. Kiti atkrito. 373 dabar kas už. Prieš susilaiko priimta. 364. Pirmoji dalis kas už. Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už. Prieš susilaiko atmesta. 365 kas už. Prieš susilaiko atmesta. 366. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko priimta. Trys šeši aštuoni, kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 19 kompromisas. 366 buvo patvirtintas, dabar 370. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 19 kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 375. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 376 kas už prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 378 kas už prieš susilaiko priimta. 379 kas už prieš susilaiko atmesta. 380 kas už prieš susilaiko atmesta. 300, tai yra 380 buvo patvirtintas, 382 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 381 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 383 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 300. 85, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 387, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 388, kas už, prieš, susilaiko priimta. 389, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 390, kas už, prieš, susilaiko priimta. 391, kas už, prieš, susilaiko priimta. 392, kas už, prieš susilaiko priimta. 393, kas už, prieš susilaiko atmesta. 394, kas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. 399, 395, kas už, prieš susilaiko atmesta. 396, kas už, prieš susilaiko atmesta. 397 atkrenta. 398 kas už. Prieš. Susilaiko atmesta. 401 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 402 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 403 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 404 už prieš susilaiko priimta. 30. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 31. Už? Prieš susilaiko atmesta. 22. Kompromisas. Už prieš susilaiko priimta. 36. 37. yra. Kas už prieš susilaiko atmesta. 39. Kas už prieš susilaiko priimta. 23 kompromisas kas už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko priimta. 24 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 46 už prieš susilaiko atmesta. 47 už prieš susilaiko Atmesta. 25 kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 26 kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 50 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 51 už, prieš, susilaiko, atmesta. 52 už, prieš, susilaiko, atmesta. 56 už, prieš, prieš susilaiko atmesta. FEM 17 už prieš susilaiko atmesta. FEM 18 už prieš susilaiko atmesta. FEM 19 už prieš susilaiko atmesta. FEM 20 už prieš susilaiko atmesta. FEM 21 už prieš susilaiko priimta. 57 už prieš susilaiko priimta. 58 už, prieš susilaiko atmesta. 59 už, prieš susilaiko atmesta. Dabar antras, kas už, prieš susilaiko priimta. Trečias už, prieš susilaiko priimta. Dabar periname prie FM24. FM24 už, prieš, susilaiko atmesta ketvirtas, kas už, prieš, sus, ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko priimta, penktas, kas už, prieš, susilaiko priimta, šeštas, kas už, prieš susilaiko priimta. 7 ir 8 kas už prieš susilaiko priimta. 90 11 kas už prieš susilaiko priimta. 12 kas už prieš susilaiko priimta. 13 kas už prieš susilaiko priimta. 14 kas už prieš susilaiko priimta. 15 kas už prieš susilaiko priimta. 16. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 17. Už? Prieš susilaiko priimta. 18. Už? Prieš susilaiko priimta. 525. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 526. Už? Prieš susilaiko atmesta. 19. Už? Prieš susilaiko atmesta. 20 atkrenta, 21 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, atmesta. 23 už, prieš, susilaiko, atmesta. 24 už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 29 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dar kartą pakartojame. O dabar elektroniškai dėl viso teksto.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 E, nuomonės, kas už pirmą pakeitimą, prieš susilaiko priimta, antras pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko priimta. Liuzing trečias pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta, ketvirtas už, prieš susilaiko priimta. Dabar elektroniškai dėl nuomonės projekto su šiais pakeitimais, prašom. Jis nacijų išlausim. Neaišku. Patas. Ja. Wir kommen jetzt zum Änderungsantrag. Wir, ist es mit 50 zu 1 angenommen. Priimta 50 balsavo už vienas prieš. Sveikiname pranešėją. Toliau Šarijų Švolski pranešimas tai yra nuomonė. Antras kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Pirmas kompromisas už už, susi, prieš susilaiko priimta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš susilaiko priimta. Vienuoliktas už, prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Keturioliktas pakeitimas už, prieš susilaiko priimta, 16 už, prieš susilaiko priimta, 17 už, prieš susilaiko priimta, 9 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 21 už, ne, neteisingai, 22 kas už, prieš susilaiko. 22 kas už, prie prieš susilaiko priimta. Šeštas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 29 pakeitimas ne... 31. Kas už, prieš susilaiko priimta. 32 kas už, prieš susilaiko priimta, 33 už, prieš susilaiko priimta, 34 už, prieš susilaiko priimta, 35 už, prieš susilaiko priimta, 7 kompromisas už, prieš susilaiko priimta, 40 už, prieš susilaiko priimta, 10 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Elektroniškai balsuosime dėl nuomonės projekto su šiais pakeitimais. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Keturiasdešimt vienas už du prieš šešis susilaikė. Sveikiname pranešėja. Puiku, kad didelė dauguma parlamentarų palaiko mūsų parengtus dokumentus. O dabar siūlyčiau perėti prie devinto punkto, kadangi komisarė jau atvyko, ne, Georgieva atvyko į mūsų posėdžio tą dalį, kur posėdis yra bendras su Dėvė komitetu. Servus.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 Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Ich äh, freue mich, dass wir Kommissarin Georgieva hier haben, die zuständig Kolegos, prašau visus susėsti. Labai džiaugiuosi, kad į mūsų posėdį atvyko komisarė Georgieva, kuri yra atsakinga už tarptautinį bendarbiavimą, humanitarnę pagalbą ir krizių valdymą. Kalbėsime apie krizę Sirijoje ir aplink ją. Visi žinome, kad eina kalba ne vien tik tai apie pilietinio karo situaciją, kas yra, aišku, labai svarbu, bet uh, Tai ne vienintelė problema. Turime labai rimtų humanitarinių problemų Sirijoje. Ir problema yra, kaip humanitarinė pagalba suteikti žmonėms e, vietoje. Iš tikrųjų, Labai svarbu yra nepamiršti ir kitų pasaulio kampelių, pavyzdžiui, ir Libano, ir ir reikia turėti omenyje, kad ir Irakas kažkiek čia yra susijęs. Taigi, bendrai dėl visų šitų klausimų labai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko komisarė, ji yra pasirengusi padaryti pareiškimą tais klausimais. Manau, visi galime e, sutikti, kad e, mums tenka didžiulė pareiga suteikti pagalbą, paramą. Ir šiuo atveju ir labai džiaugiuosi, komisarė, kad jūs galėjote atvykti pas mus, pasidalyti savo mintimis šio klausimu. Ir dabar mūsų posėdis yra bendras su vystimosi komitetu. Aš sveikinu vystimosi komiteto narius. Pone Žoly, gal jūs norėtumėte tarti kelis žodžius ir gal galėtumėte perimti posėdžio pirmininkavimą, nes aš turėčiau išeiti kuriam laikui. Prašom. Donc, un grand merci à notre commissaire pour... Labai dėkoju komisariai atsakingai už humanitarnę pagalbą, kad jie atvyko į mūsų posėdį pakalbėti apie rimtą krizę, kurią stebime šiuo metu Sirijoje. Jį yra bent 30 tūkstančių žuvusių ir šimtai tūkstančių um, asmenų, kurie paliko Siriją, dabar šiuo metu jie yra e, Turkijoje, Libane, Jordanijoje, Irake, um, pabėgėlių stovyklose. Taigi mums labai svarbu bus išgirsti Europos Sąjungos poziciją šio klausimu, ką ES daro dėl šių pabėgėlių situacijos gerinimo e, ir Libane, Jordanijoje pavyzdžiui. E, ir situacija bendrai yra gan sudėtinga, yra destabilizacijos grėsmių, taigi mums labai svarbu bus išgirsti Europos komisijos narės ponios Georgievos poziciją šiais klausimais. Ačiū pirmininkė, dėkoju abiem pirmininkams. E, už šią galimybę atvykti pas Jūs ir trumpai um, pristatyti mūsų poziciją bendrame dviejų komitetų posėdėje. Šiandien humanitarinė um, situacija krizėje, Sirijoje, kaip humanitarinė krizė, kaip mes ją vertiname. Uh, Nuo konflikto pradžios yra praėję 21 mėnesis, politinio sprendimo nėra, nesimato pabaigos politinėms kovoms viduje. Ir greitai artėjant žiemai, aišku, kad humanitarinė krizė. Uh, dabar iš blogos situacijos po truputėlį transformuojasi į siaubingą situaciją. Kaip jūs sakėte, ponia Žalė, apie 30 tūkstančių žmonių yra žuvę, apie 2,5 milijono žmonių ir tikrai tai dar ne, nepakankamai didelė suma e, tų žmonių, kuriems reikia humanitarnės pagalbos. 1,2 e, milijonai asmenų yra perkelti viduje šalyje. Mes taip pat, aišku, girdėjome skaičius asmenų, kurie yra perkelti priversti e, buvo išsikelti kitas valstybės, bet yra asmenų labai daug, kurie šalies viduje persikelia. E, jie e, yra užėmę, pavyzdžiui, 600 mokyklų, kitų pastatų, kur laikinai jie yra įsirengę, įsikūrę kaip savo laikinuose namuose. Apie 500 tūkstančių palestiniečių pabėgėlių yra Sirijoje ir kaip mes matėme per pastarąsias dienas, jie dabar yra irgi įtraukti įtraukti į tą konfliktą dėje. Yra apie šimtas tūkstančių irakiečių pabėgėlių. E, jų pabėgėlių situacija Sirijoje yra ypatingai sudėtinga, kadangi jie neturi jokių socialinių garantijų, neturi jokių galimybių gauti kokią tai socialinę pagalbą. Taip pat e, skaičius pabėgėlių, kurie yra nėra įregistruoti, tai yra Turkijoje, Libane, Irake, viršijo 382 tūkstančius žmonių. Yra bent dar toks pat skaičius, gal net ir daugiau neregistruotų pabėgėlių, kurie gyvena kažkur tai apsistoja pas giminės, kitose šeimose. Matome, kad smurtas toliau eskaluojamas nuo vasaros, nuo tada, kai tarptautinė bendruomenė, Raudonasis kryžius, klasifikavo situaciją kaip pilietinį karą. Ir kas yra ypatingai baisu, kad nuo rugsėjo vyriausybė pasirinko karinės gynybos variantą su uh, orlaiviais, su, su sunkia artilerija. Tai reiškia, kad pilietinė visuomenė Mm, kenčia dėl to savo kariuomenės, jie nestumia per nelik daug į kovą, jie um, naudojasi savo, aišku, didžiulę uh, persvarą, jėgos persvarą ir aišku, kad uh, urbanistinėse vietovėse žuvusių skaičius yra labai išaugęs ir tų, kuriems reikalinga pagalba skaičius taip pat ypatingai yra išaugęs. Kuomet lankiausi vienoje iš pabėgėlių stovyklų Turkijoje, Kilis uh, stovykloje birželio mėnesį, tuomet buvo 20 tūkstančių pabėgėlių Turkijoje. Liepos mėnesį skaičius pasiekė 30 tūkstančių pabėgėlių. Šiandien tas skaičius yra per 110 tūkstančių pabėgėlių. Ir ką mes prognozuojame dėje, kad iki šių metų pabaigos pabėgėlių skaičius kaiminėse valstybėse gali viršyti 700 tūkstančių skaičių. O ir tas regionas ir taip yra labai e, jautrus. Tai aišku, yra didžiulė rizika, kad e, tas pilietinis karas iš Sirijos išsiplės ir į kaiminės šalis. Taigi, ką ES daro, kad e, sumažintų žmonių kančias, žmonių, kurie įstrigė tame baisiame konflikte mm, mes turime humanitarnę pagalbą, kurią finansuojame, mes koordinuojame bendrą veiklą ir mes labai rimtai dalyvaujame tame bendrame darbe, kur pasisakoma už šių konflikto aukų e, teises. E, bendrai valstybės narės ir e, komisija teikėme tokio didžio finansavimą, kad esame stambiausia donorė Europo, pasaulyje, esame iki šiol suteikę 250, tūkstančių, 250 milijonų eurų, iš jų komisijos dalis yra 90 milijonų eurų, 96 milijonai eurų yra humanitarinė pagalba iš mano tarnybos, likę pinigai yra iš stabilumo priemonės ir iš kaiminysės priemonės. Visa ta pagalba teikiama koordinuotai. Tai yra 47 procentai humanitarnės pagalbos, kurią užregistravo jungtinės tautos. Taip pat du kartus mes aktyvavome monitoringo ir informacijos centrą, tai yra mūsų civilinės apsaugos mechanizmą. Pirmą kartą balandžio mėnesį Turkijai, antrą kartą rugsėjo mėnesį Jordanijai. Dabar kalbant apie koordinavimą, Reikia pasakyti, kad aišku visų pirma, mes namuose koordinuojame veiksmus, tai yra um, Europos išorės veiksmų tarnyboje, ką galime padaryti, per Europos kaimnystės uh, politikos priemonę, ką galime padaryti, ką valstybės narės gali padaryti, visų pirma, koordinuojame. Bet kas yra dar svarbiau, mes labai aktyviai dirbame, užtikrindami, kad reakcija būtų darnesnė tarptautinių lygmenių reaguojant į tą krizę su um, OČA ir su Arabų šalių lyga mes sukūrėme taip vadinamą Sirijos humanitarnį forumą, kuris posėdžiauja Ženevoje ir kur sus dirba visi Rusija, Kinija, pati Sirija. Ir ten yra kalbama griežtai tik apie humanitarnius klausimus, ką būtų galima padaryti, mažinant žmonių kančias. Jau penkis kartus buvo susitikta. Mm, kitas susitikimas yra lakušio 9 dieną numatytas. Mes taip pat e, organizuojame koordinacinius posėdžius su savo partneriais, kurie vyksta kas savaitę. Aišku, sąlygos nuolat kinta, taigi uh, mums reikia turėti galimybę kolektyviai derinti savo veiksmus, kad darbas būtų pats geriausias. Dabar kalbant apie tą mm, teisų propagavimą, gynimą, mes ypatingą dėmesį skiriame tam, kad kol nėra politinio sprendimo, uh, humanitarinė pagalba yra vienintelis būdas, ką mes iš moralinio požiūrio taško galime padaryti dėl žmonių, kurie įstrigė toje krizėje, kad būtų užtikrinta prieiga humanitariniams darbuotojams, kad būtų taip pat karo teisė gerbiama, kad nebūtų, pavyzdžiui, žudomi e, medikai ir taip toliau. Aišku, nelengva tai, buvo, tai, tai yra padaryti ir dėje mes dar laukiame rimto pasaulinio dėmesio į tai, kad netgi karo sąlygomis privaloma laikytis karo įstatymų, karo teisės. Mes rodome labai aišku pavyzdį, kad reikia nešališkumo, neutralumo, nepriklausomumo teikiant pagalbą um, principų laikytis. Ir svarbiausias klausimas, aišku, yra, ko mes pasiekėme per tas visas pastangas, per tą finansavimą, per koordinavimą, per tą um, kenčiančių žmonių teisų gynimą pusantro milijono žmonių Sirijoje gavo maistą per mūsų pagalbą, taip pat medicinę pagalbą, kuri yra e, kritinė netidėliotina. Toliau yra e, palapinės, antklodės skirtos žiemai teikiamos, e, taip pat maisto gaminimo plytelės ir teikiamos tiem žmonėms, kuriems reikalinga pagalba Sirijoje. Štai rodau jums žemėlapį, kuris aiškiai rodo, ką mes atliekame. Maždaug pusė mūsų pagalbos yra skirta toms teritorijoms, kurios yra valdžios kontroliuojamas ir kita pusė yra skirta toms teritorijoms, kurios yra sukilėlių rankose ar kurios yra ginčiamos, kur e, valdžia nuolat, kur kinta nuolat tie, kas valdo tas teritorijas. Aišku, kalbant apie nukentėjusių teises, labai svarbu yra, kad daugiau jungtinėms tautoms ir tarptautinėms NVO skirta um, galimybių pasisakyti. Visų, pradžioje buvo tik tai Ansars ir NC, e, tai yra Sirijos raudona kryžio ir raudona pusmenulio organizacijoms daugiau galimybės teikti pagalbą dabar jau ir pagrindinės jungtinių tautų, pagrindinės e, organizacijos priimamos jau įsileidžiamos septynios e, ir europinės NVO jau be kitų pagrindinių tarptautinių e, NVO gali dirbti Sirijoje. Turime apie 4000 humanitarnių darbuotojų. Um, pora šimtų yra tarptautiniai darbuotojai, likę darbuotojai yra vietiniai darbuotojai, kuriuos jungtinės tautos ir tarptautinės NVO yra pasamdžiusios vietoje e, dirbti, e, prižiūrėti e, tuos projektus, kuriuos finansuoja ES iš savo mokesčių mokėtojų pinigų. Taigi, čia jūs taip pat turite konkrečią informaciją apie tai, ką mes darome, su kuo, kaip, kur. Taigi, Be to, dar sugebėjome užsitikrinti, kad Sirijos valdžia um, leistų 90 vietos bendruomenių organizacijų būti partnerėmis teikiant humanitarnę pagalbą. Tai yra ypatingai svarbu, kadangi um, SARS yra laikoma kaip vyriausybės partnerė, taigi ne visur jie gali efektyviai dirbti. Jie tai supranta ir mes tai suprantame. Tačiau mes dabar matome, kad Sirijos žmonės, ypač Sirijos jaunimas, labai uh, rimtai prisėda prie savanoriško darbo ir būtent tos bendruomeninės organizacijos yra pats geriausias mums šansas pasiekti e, nukentėjusius žmonės efektyviai. 60 procentų to finansavimo, kurį mes skiriame, patenka į Siriją į vidų, 40 procentų skirta tiesiogiai e, kaiminėms šalims, ypač Jordanijai ir Libanui. Mes esame įsitikinę, kad toms valstybėms būtinai reikia padėti nešti tą naštą, kuri užgulė jų pečius dėl konflikto Sirijoje. Taip pat ir šiek tiek pagalbos skirta Turkijai. Nebuvo įmanoma išplėsti pagalbą Turkijai dėl to, kaip Turkijos humanitarinė Mm, pagalba yra organizuota, nes iš esmės viską valdo Turkijos vyriausybinės organizacijos, o mes negalime teikti pagalbos vyriausybėms e, pagal taisyklės. Bet turiu pabrėžti, kad Turkija tikrai dirba labai puikiai šioje srityje, e, padėdama nukentėjusiems žmonėms, bet aišku, kad tai valstybė, kuri turi daugiau išteklių nei Jordanija ar Libanas. Tai mes galvojame, kad e, sveriant prioritetus, mūsų prioritetai nustatyti teisingai. Toliau, ką reikia daryti, koks scenarius bebūtų, mes žinome, kad humanitariniai poreikiai išliks didžiuliai ir pakankamai ilgą laiką. Dabar dėl to, ar toliau vyks kovos, kaip kad vyko iki šiol, uh, ar toliau konfliktas plėsis regione, kas yra tikrai labai gazinanti perspektyva, bet jos negali atmesti. Uh, Ar net jeigu būtų politiškai sudėrėtas sprendimas ir e, konfliktas baigtųsi, sustotų kovos, e, vis tiek poveikis iki šiol jau buvo toks dramatiškas, kad e, kas be būtų, kas be atsitiktų, vis tiek mes dar turėsime teikti pagalbą. Aišku, mes tenksimės savo mintise visų pirma, aišku, pasverti, paskaičiuoti, kokia būtų didžiausia rizika, didžiausias poveikis ten vietoje, ką mes turėtumėm ruoštis. Uh, galvodami apie savo finansavimo planus kitiems metams. Iš esmės, mm, viskas turėtų būti panašu, kaip ir šiais metais, tai yra mūsų išlaidos turėtų būti tikrai labai didelės. Dabar trys dalykai mus labiausiai neramina, galvojant apie artimiausius mėnesius. Visų pirma, rimtos problemos susijusios su tuo, kaip pasiekti žmonės, kuriems reikalinga ta pagalba, būtent dėl to, kad kovos nesustoja ir tos kovos e, dažnai iš vienos teritorijos labai greitai persikelia į kitą teritoriją, e, kartais tiesiog mūsų pagalbos teikimas yra visiškai paralyžiuotas. Todėl labai svarbu daryti tolesnį spaudimą abiems pusėms, kad jos gerbtų karo teisę. Antra, mes labai nerimaujame dėl finansavimo lygio. Šiandien E, jungtinių tautų prašymas yra patenkintas tik tai iki pusės, e, tik pusė jo. Ir mes ypač kreipiamės į visus, aišku, į e, arabų šalis donorės, bet taip pat ir į Rusiją, Kiniją, pasistengti daugiau prisidėti prie humanitarnio darbo. Iš tikrųjų, galvojame, kad vienintelis būdas, kaip yra uh, sumažinti žmonių kančias, nutraukti jas, yra vienintelis sprendimas yra politinis sprendimas ir, ir kol to nebus, tai nieko. Vienintelis sprendimas yra politinis sprendimas, bet aišku, turi būti surasta kažkokia tai vieninga platforma dėl Sirijos. Ir pabaigai dar tokia pastaba, kaip būtų galima tą prieigą išplėsti, kaip mes įsivaizduojame. Tai čia yra trys pasiūlymai tokie padaryti iki šiol. Vienas dėl humanitarnių koridorių, antras dėl buferinių zonų ir trečias būtų dėl išplėsto humanitarnės pagalbos teikimo per sieną. Dabar dėl humanitarnių koridorių. Pažiūrėkite į žemėlapį, kur vyksta kovos kur nutiesti koridorius, iš kur į kur, kas saugos koridorius. Be jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos, kas saugos tos koridorius. Ir kaip žinosime, kad tas koridorius naudojamas tik tai humanitarniais tikslais, o ne ginklų kontrabandai. Panašiai e, problemos yra ir su buferinėmis zonomis. Kas saugos buferinės zonas. Kaip žinosime, kad tos zonos bus naudojamos tik tai tais tikslais, kurie deklaruojami. Ir svarbiausia, kaip žinoti, kad buferinės zonos e, neprives prie šalies e, suskaldimo, kas Sirijos atveju yra labai reali grėsmė. Deja. Na ir galiausiai pagalbos teikimas per sieną. Kol kas Kol kas, aš labai pabrėžiu, kol kas mes neremėme a, tokių operacijų per sieną. Nes nors kol kas ir ribotai, ir nedideliu mastu, vis tik tai mes turime kol kas prieigą šalies viduje. Jeigu mes teiksime pagalbą e, per sieną, tai tuomet, aišku, mes rizikuosime humanitarinių darbuotojų gyvybėmis, jau 13 žmonių yra žuvusių. Ir be to kelsime pavojų tiems žmonėms, kurie dabar gauna tą pagalbą, nes kaip Sirijos valdžia tai vertina, pagalbos teikimas per sieną yra nelegalus, kadangi vyksta pristatymas, kuris yra neteisėtas. Ir mes neturime kol kas dėja jokių įrodymų, kad toks pagalbos teikimas per sieną būtų efektyvum, efektyvus. Mes turime informacijos, kad pagalba per sieną iš esmės panaudojama neaišku kokiais tikslais. Apie 50, net 75 procentai e, tos pervežtos pagalbos nukeliavo neaišku kur. Nėra jokios kontrolės, nėra jokio monitoringo. Bet, aišku, mes tenksime padaryti viską, kas yra įmanoma, nežiūrint visų tų problemų, kurias išvardėjau, kad racionaliai būtų galima pasiekti tuos žmonės, kuriem reikalinga ta pagalba. Labai svarbu, kad mm, nenumatytos e, neigiamos pasiekmės ne, nenusvertų tų teigiamų pasiekmių, kurias, kurių mes siektumėm. Ir dabar, kaip komisarė, kuri dirbo jau keli metai šiame darbe, aš turėčiau pasakyti, kad tikrai esu mačius daug sudėtingų um, situacijų įvairiose sudėtingose vietose, bet mano, mano manimo ši situacija yra pati sudėtingiausia. Ne dėl skaičio žmonių, kurie uh, gyvena toje humanitarnėje krizėje, bet dėl to, kad visiškai nėra jokios perspektyvos jog bus įmanoma iš tos krizės išbristi, kad nesimato tos krizės galo. Ir kiekvienas iki aš pabrėžiu, kad kiekvienas iki, kai pasaulis uh, nusisuka, nusigrėžia nuo žlugusios valstybės, situa, tokios valstybės, kur situacija yra beviltiška, tai aišku, kad ta situacija ir pavirsta visiškai beviltiškai. Sirija, aš manau, kad būtent tokia ir yra. Thank you so much for giving. Ačiū. Už, e, jūsų, už tai, kad pristatėte savo nuomonę, pristatėte situaciją šiame regione, tai ko gero, tai gernika, kuri kartuosi kiekvieną dieną, tai situacija tokio pomdžio po karo Ispanijoje. Aš turiu porą klausimų komisijos nariai, bet pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad man padarė įspūdį tai, kaip rimtai jūs žiūrite į šią situaciją ir tai, kaip nuoširdžiai stengiatės padėti žmonėms Sirijoje ir kaimininėse valstybėse. Turiu porą klausimų. Žinome, kad dėja Rusija ir Kinė jungtinių tautų saugumo taryboje užkirto kelią rezoliucijai, kas mane dabar domina, kaip Rusija ir Kinija elgesi e, humanitarnės pagalbos atžvilgių. Galbūt galėtumėte nušviesti šią padėtį, nes tai leistų mums suprasti, kaipgi reaguoja ir kokia yra tų valstybių vyriausybių nuomonė ir pozicija. Ir antras klausimas. Be abejo, mes esame visi suinteresuoti, kad visos Sirijos kaiminės valstybės, e, Jordanija ir Libanas būtų įdomu sužinoti, koks yra migracinis spaudimas šio, šiuose šalyse. Ir aišku, Turkijoje, aš neseniai lankiausi Turkijoje, kalbėjau su pono Erdoganu ir jis sakė, kad iš tikrųjų Turkija pasirengusi priimti pagalbą iš kitų valstybių, tačiau suprantu, kad padėtis sudėtinga ir galbūt ne visą pagalbą, kokios reikėtų Turkijai mes galėtume suteikti. Taigi e, tokie mano klausimai, dar kartą pakartosiu, kad esu dėkingas už jūsų e, atliekamą darbą. Pone Dekaiser. Oui, merci, merci, madame la. Ačiū pirmininkė. Pane Georgieva, aš prisijungiu prie to, ką panas Peteringas pasakė dėl jūsų tikrai didžiulio atliekamo darbo ten vietoje. Ir turėčiau du klausimus. Visų pirma, dėl bendradarbiavimo formos Mm, Sirijos pabėgėlių atveju, um, kokį bendradarbiavimą ES palaiko su įvairiomis valstybėmis, su tomis valstybėmis, kurios priima Sirijos gyventus. Aišku, Turkija, pavyzdžiui, priima pabėgėlius į stovyklas ir, aišku, gal lengviau vis, tuomet visą darbą organizuoti. Mm, vis tik tai aišku, stovyklose tie žmonės koncentruotai gyvena. Tuo tarpu Libane, aš taip suprantu, situacija sudėtingesnė. Ir jeigu e, vyriausybė kaip ir nesiekia atskirti savo vidaus politikos nuo to, kas, kas vyksta Sirijoje, vis tik tai e, matome Mm, pastarosiam keliomis savaitėmis e, yra Sirijos pabėgėlių e, šiaurėje e, priimamų, pavyzdžiui, į šeimas, pas giminės, bet ir, pavyzdžiui, stovyklą. Tai kaip su mm, kaip vyriausybės pozicija, tarkim, dėl krizės, ką įmano, nes ga, ga, aišku, kad ar negali komplikuotis kažkaip tai ta situacija, ar, ar yra kažkokio gal švelnėjimo to požiūrį ir be to e, Junktinių tautų pabėgėlių komisaras ir ES, ar, ar turi galimybę pasiekti visus pabėgėlius? Aišku, kad ne visi gali iš islamo um, globos grupių gauti pagalbą. Toliau uh, Jordanija irgi kitokia situacija. Aišku, kad peizažas skiriasi skirtingose šalise, taigi mūsų požiūris irgi turi būti skirtingas. Ir aišku, kaip um, ponė Ašten, pavyzdžiui, atvyksta pas mus. Um, kalba apie tos klausimus, mes jaučiamės tokie bejėgiai, um, stebėdami tokias baigias, baises situacijas ir iš tikrųjų tiesiog ima baisus pyktis, kad negali nieko padaryti. Tai e, labai svarbu, kad jūs stengiatės tą humanitarnę pusę atsijėti nuo politinių dalykų, nes iš tikrųjų aišku, kad e, kitokiu atveju mes negalėsime tų žmonių iš viso pasiekti tose valstybėse, apie kurias mes kalbame. Taigi ta humanitarnė politika turi būti tokia atskira būti. Ir aišku, kai jūs kalbate, pavyzdžiui, paga, apie pagalbą per sieną, visa tai, kas gali trukdyti mums pagalbą sutiek, suteikti e, žmonėms, tai visa tai yra blogai. Ir aišku, reikia ieškoti sprendimų. Teisingai, kaip jūs sakote, vienintelis situa... tos krizės sprendimas yra politinis sprendimas, bet, na, pavyzdžiui, kalbant apie tą spaudimą abiem pusėm, kaip jos galėtų susitarti, tai Kinija, Rusija, pavyzdžiui, galėtų kitokį spaudimą čia padaryti. Tai kitas dalykas, ar jūs turite pakankamai pinigų ir a, kur jūs ieškosite tų papildomų pinigų? Aš atsiprašau, sako pirmininkė, bet a, tikrai labai daug yra norinčių pasisakyti, reikia riboti a, pasisakymo laiką, pusantros minutės neilgiau prašysiu visų pasisakyti, pankomis. Ačiū komisijos nariai už pasisakymą ir ačiū už darbą, kurį atlieka jūsų tarnybos regione, kuriamis jaučia konfliktas norėčiau paklausti apie sieną su Iraku. Taip suprantu, kad ten mažiau veiksmo prie šios sienos, tačiau Sirijoje yra pabėgėlių iš Irako ir yra pabėgėlių iš Sirijos, kurie nuvyko į Irako. Tai kaip veikia santykiai su Iraku, ar Irakas padeda tiekti humanitarinę pagalbą į Siriją. Ir dar vienas klausimas. Priminsiu pono Poteringo klausimą. E, jis sakė, kad Rusija ir Kinė turėtų aktyviau dalyvauti. Ar yra skaičių, kiek šios šalis prisideda? Uh, Ko gero, jų svarbiausias indėlis būtų politinis, būtent e, netrukdyti saugumo tarybai. Ir jos turi tam tikrų įsipareigojimų kaip nuolatinė saugumo tarybos narės, abi šios šalis. Jūs sakėte, kad reikia politinio sprendimo. Šiandien laikraštyje skaičiau, kad e, amerikiečiai svarsto naujos saugumo tarybos rezoliucijos galimybę ir taip pat, kad yra toliau skatinamos um, pasipriešinimo pajėgos, um, ketinama joms teikti didesnę paramą. Tai atsižvelgianti visą tai, kaip jūs um, manote turėtų prisidėti pas išorės veiksmų taryba, tarnyba ir koks būtų tas politinis indėlis Manas Alakėt, ačiū komisijos nariai. Jūs labai objektyviai nušvietėte padėtį. Mano klausimas būtų toks. Jūs labai gerai suprantate, koks yra esminis klausimas. Mes susidūrėme su konfliktu, pilietiniu karu ir dalis tarptautinės bendruomenės teikia ginklus e, vienoms pajėgoms, kitos sukilėlių pajėgoms. Jūs kalbėjote apie vyriausybės pajėgų ta, smurtą ir tai yra viskas teisinga, tikrai tai yra labai brutalios jėgos, tačiau yra ir kita pusė, yra sukilėliai, yra pasipriešinimas ir tos paėgos yra lygiai tokios pat brutalios kaip ir vyriausybės pajėgos. Žinote, kad Rusija ir Kinija taip pat vienai pusiai teikia ginkluotę ir ponė Clinton šiuo metu yra e, tame regione, dirba sengdamėsi geriau organizuoti sukėlelius. Ir kalba apie galimybę teikti sunkia ginkluotė sukėlėlių pajėgoms. Tai kodėlgi mes nedalyvaujame toje politinėje arenoje, kodėl mūsų ten nėra. Mes e, pasitelkėme raudonai kryžių, dalyvaujame tokia prasme, tačiau politinė prasme visiškai nieko nesijimame. Kodėl mes nepritarėme, nedalyvaujame priimant politinius sprendimus, kodėl mes nepakankamai remiame Anano planą kitus planus, kurie yra siūlomi kaip vieninteliai realūs sprendimai, sprendžiant humanitarinę krizę šiame regione. Ačiū. Pane Breitner. Ačiū komisijos nariai už pasisakymą ir už jūsų atliekiamą darbą. Gerai, kad e, sakėte, kad įtraukite vietos bendruomenės ir vietos organizacijas, nes iš tikrųjų girdėjome, kad Raudonasis kryžius ne visada yra priimamas kaip neutralus dalyvis. Aš turiu klausimą apie kurdų e, regioną. Žinome, kad ten padėtis yra itin rimta ir ten teikiama mažiausiai paramos. Žinome, kad artėjant žiemai ten humanitarinė padėtis gali būti tiesiog tragiška. Ir antrasis klausimas. Jūs sakėte, kad jungtinės tautos nepakankamai finansuojamos, kalbėjote apie kitas šalis, tokias kaip Rusija. Uh, Na, ES valstybės narės, pavyzdžiui, kiek prisideda Vengrija ar kitos ES valstybės, būtų įdomu sužinoti visų šalių indėlį. Ačiū. Pane Munis Diorkisa, mūsų paskutinė kalbėtoja. Ačiū komisijos nariai. Mano klausimas trumpas ir paprastas. Pastaruoju metu Junktinės valstijos stengiasi paremti opoziciją Sirijoje. Dedamos pastangos nukreipti paramą ir pagalbą Sirijos opozicijai. Ar ES prisideda prie Junktinių valstijų iniciatyvų, ar palaikote ryšius su ponia Clinton, kuri neseniai pasisakė šiuo klausimu? Ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijos nariai. Jums galimybę atsakyti. Ačiū. Aš atsakysiu į klausimus tokia tvarka, kokie jie buvo užduoti. Panas Poteringas klausė apie Kinijos ir Rusijos indėlį. Atsižvelgiant į jų ekonominę galę ir politinę galę, jų indėlis yra menkas. 25 rugsėjo duomenimis Kinija skiria 2 milijonus dolerių, Rusija 9,5 milijonų dolerių. Rusija taip pat pasitelkė vieną iš savo ministerijų, kuri būtų ir teikia paramą, kuri būtų uh, Taip ši žalis prisideda, tačiau manau, kad galėtų nuveikti tikrai daugiau. Kokia yra šių šalių reakcija į humanitarinę pagalbą? Kai pirmą kartą buvo sušauktas Sirijos humanitarinis forumas, buvo tokia tendencija teikti politinius argumentus, badyti pirštais, ieškoti kaltų, tačiau labai greitai mes įstengėme bendromis jėgomis sutelkti visą dėmesį tik į žmonių kančias ir humanitarinius poreikius. Ir toks požiūris padeda. Galiu pasakyti, kad Rusija pasinaudojo savo įtaką, kad humanitarinės organizacijos pasiektų daugiau gyventojų ir ypač jungtinės tautos ir jungtinių tautų agentūros. Tačiau, turint omeny kaip atrodo perspektyva, manau, kad e, Rusija turi dalyvauti aktyviau. Ir dabar perėsiu prie kito užduoto klausimo. Taip, abi pusės daro blogus dalykus, kai, kurie, kai kurios ginkluotos grupės turi ryšių su Al-Qaeda. Tai iš tikrųjų Kalbame tiek apie skirtingą mastą, vyriausybinės pareigos yra geriau ginkluotos ir gali e, padaryti daugiau žalos, tačiau abi pusės vienodai smurtauja Taigi tarptautinė bendruomenė turi susivienyti ir akcentuoti vieną dalyką, būtent humanitar, tarptautinės humanitarinės teisės nuostatų laikymosi. Kalbame ne vien apie Sirijos problemą ir mes nuolatai kartojame. Tai ne vien Sirijos problema, tai viso pasaulio problema. Ar mes norime grįžti prie tų laikų, Mm, kai dar nebuvo sukurtas Raudonasis kryžius ir dar nebuvo Ženevos konvencijos. Susidurime su tokio pavojaus galimybę. Bandome pasiekti ir pasakyti visiems taip. Politinio sprendimo kol kas mums nepasiseka rasti, tačiau turime laikyti Ženevos konvencijų. Mes žinome, kas su kuo gali kalbėtis kalbėkimės. Tačiau kol kas tokie dialogai dar nevyksta. O dėl kaimynų, kaimyninių valstybių Jordanijos, Libano ir koks, kokį poveikį šis konfliktas daro šioms valstybėms, konfliktas mm, grasina visam regionui ir aš galiu pateikti vieną pavyzdį, kuris yra labai rimtas signalas, kai buvo bombarduojamas e, Libanas kitą dieną iš Libano Sirijos pabėgėliai grįžo atgal į Siriją, taigi procesas buvo. Um, pabėgėliai pajudėjo atgal. 30 tūkstančių žmonių grįžo iš Libano į Siriją, nes nusprendė, kad e, ten yra dar pavojingiau. Mes skiriame paramą Libaną, e, Libanui ir Jordanijai teikiame humanitarinę pagalbą ir naudojamės visomis priemonėmis, kurias tik turime. Libidiname biudžeto paramą, nes šios šalis patiria ne vien riziką, kad konfliktas išplis um, į jas, bet šios šalis iš tikrųjų yra labai stipriai veikiamos visom prasmėm. Greitimoje kai valstybėje vyksta konfliktas, tai reiškia, kad e, šios valstybės narės um, nebetenka besilankančių turistų. Pavyzdžiui, du, religinis turizmas buvo labai aktyvus šiuose šalise. Teisingai sakote, turime teikti paramą visiems, tačiau uh, mes manome, kad reikia teikti, e, reikia nusistatyti prioritetus ir tos prioritetinės šalis būtų Jordanija ir Libanas. Ir dabar pereisiu netrukus prie Irako. O dėl Turkijos ES turi didesnio masto paramos schemą, nes Turkija galvoja tapti ES nare. 60 milijonų eurų skiriame Turkijai ir ne dėl e, šios krizės, o dėl jų siekio prisijungti prie ES. Apie 100 milijonų eurų šios sumos yra skiriama Turkijai, kad ji galėtų statyti centrus pabėgėliams, tam, kad galėtų susitvarkyti su pabėgėlių situacija. Taigi santykinė prasme, jeigu galvojame apie visą regioną, gerai ar svarbu teikti prioritetą Jordanijai ir Libanui labiau pažeidžiamoms, silpnesniems šalims galime tik tai palyginti ekonomikos dydį ir pajamas gyventojui. Turkija mes taip pat, Turkijai taip pat skiriame pagalbą, 100 milijonų eurų. Galbūt Turkija galėtų taip pat prisidėti, teikti mums didesnį pagalbą, pasitelkiant Junktinių tautų pabėgėlių komisarą ir mes galėtume tada skirti daugiau pagalbos. Sutinku su tuo, kad neįmanoma rasti sprendimo, kuris tiktų visiems. E, sąlygos Jordanijoje skiriasi nuo Libano, nuo Irako, nuo Sirijos ir taip toliau. Libano vyriausybė nusprendė ne nerengti pabėgėlių stovyklų ir žmonės apsigyvena šeimose. Jordanijoje yra steigiamos stovyklos, tačiau daug pabėgėlių gyvena ir šeimose. Turkijoje daugiausiai. Yra steigiamos pabėgėlių stovyklos, tačiau Turkija susiduria su rimta problema, kai buvo įsteigtos um, pirmos stovyklos. Turkija suprato, kad gali įsteigti daugiau. Dabar yra 110 tūkstančių stovyklų. Ir dabar jau galvojame, kad gali kilti nepasitenkinimas šalies gyventojų dėl šio proceso. Taigi mes turime užtikrinti kad būtų sukurtos ir sąlygos pabėgėliams, bet ir apsaugotos ar sutikta tinkama ekonominė, sukurtos tinkamos ekonominės sąlygos šaliai pabėgėlius priimti. Taigi mes raginame visus galvoti ir apie tos pabėgėlius, kurie gyvena ne stovyklose, o šeimose ir mes finansuojame bendruomenės programas ir ko gero skirsime lėšų tokiams programams ir daugiau. O ar turime pakankamai lėšų, turint omeny, kiek reikia nuveikti ir kad turime stebėti, kaip yra naudojamos lėšos. Lėšų mums užteks iki vasario. Taip mes prognozuojame, padidiname šias lėšas. 50 milijonų ir vasario mėnesį spręsime klausimą dėl finansavimo iš kitų metų biudžeto. Mes dirbame su komisaru Fiulė ir su išorės veiksmų tarnyba ir stengiamės, kad visi veiksmai būtų derinami, kad jie būtų veiksmingesni. Ar mūsų pastangų pakaks? Aš nerimauju dėl to, kad Sirija ne vien kenčia, bet ir meta tam tikrą šešėlį ant kitų mm, regionų. Yra kančių ir kitose regionuose ir ten žmonių poreikiai yra tokie patys ar gal ir didesni, bet mes suprantame, kokią riziką kelia Sirija visam regionui ir Europai. Ir Sirija, aišku, yra mūsų prioritetas. Ir dabar, ko gero, yra E, laikas kalbėti apie daugiametę finansinę programą. Mes e, kalbame apie septyniarių metų programą ir pa, turime pasikliauti jumis, kad mes gausime lėšų iš šios programos, kad mūsų lėšos nemažėtų. Ir galiausiai pavojus nelieka vienoje vietoje, jis plinta ir mes negalime visiškai nuo pavojų apsisaugoti. Dabar dėl Irako. Irakas iš pradžių mūsų pernelyg nejaudino, nekėlėmas per dėlių rūpešių, atsižvelgianti tai, kaip vystosi konfliktas. Irakas gana e, aktyviai bendradarbiavimo rugsėjo 27 dieną aš mm, paraginau surenkti e, ministerių, ministrų susitikimą New York'e ir visi dalyvavo ir Irako atstovai, ir Rusijos, ir Kinijos, ir pagrindiniai donorai, ir arabų šalių donorai atvyko į šį posėdį, šį susitikimą ir Irakas šiame susitikime prisėmė labai konstruktyvę poziciją. Ir dabar prie kurdų klausimo. Mūsų taip labai nejaudina kurdų regionas, nes poreikiai ten nėra tokie labai dideli. Sirijos vyriausybė nusprendė tiesiog palikti ramybę tą regioną apie 8,5 procentai teritorijos poreikiai ten nėra tokie dideli kaip tose vietose, kur yra susitelkusios pagrindinės kovos. Kalbant apie politinį sprendimą, nauji bandymai jungtinėse tautose, saugumo taryboje priimti rezoliuciją dėl Sirijos, mes, aišku, tas pastangas labai remiame. Dalyvavau užsienio reikalų ministrų uh, susitikimuose ir išsakoma vieninga pozicija dėl Sirijos Europos Sąjunga mm, priėmė ar remia rimtesnės sankcijas nei bet kas kitas ir tos sankcijos gali neigiamai takoti ir ES kai kurias šalis, tokias kaip Italija ar Ispanija, jeigu būtų uždrausta pirkti Sirijos naftą mes remsime visas pastangas, kurios padės pasiekti rezultatų. Negaliu kalbėti už ponę Ashton. E, ji bendrauja nuolat su Hillary Clinton. Aš galiu daryti tik tokią prielaidą, kad e, yra kalbama apie tai, kaip uh, šis klausimas toliau bus toliau sprendžiamas ir dvi valstybės narės. Mūsų yra, Europos, yra Junktinių tautų saugumo tarybos nuolatinės narės. Dabar dėl to, ko imasi visos ES valstybės narės. Vengrija suteikė 140 tūkstančių eurų pagalbą, gana nedidelis įnašas, tačiau vis tiek reikšmingas ir kitos ES valstybės narės taip pat prisideda. Tačiau, aišku, mes turime padaryti daugiau ir tai yra visiškai aišku. Man atrodo, kad tai buvo pagrindiniai klausimai. Daugiau spaudimo, kad būtų pasiektas politinis susitarimas. Bene, ringrazio. Norėčiau padėkoti komisijos nariai Georgievai. Dėkoju pirmininkiai Žoliai. Dėkoju už tokį įstingą pristatymą ir linkiu kuo geriausios sėkmės jūsų darbe. Mums jūsų reikia, mes jumis pasitikime. Kolegi. Kolegos. Kolegi, siamo in... Kolegos. Mes vėluojame pagal savo darbo tvarkę, taigi dabar turime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra Europos strategija dėl Afrikos kyšulio. Pranešėjas yra mūsų draugas kolega Čarlzas Tenukas. Negalime skirti daugiau negu 40 minučių šiam punktui, taigi pamėginkime dirbti labai greitai. Ir antrasis punktas yra nuomonės iniciatyva ir mes dabar turime galimybę įvertinti, kaip ES galėtų veikti veiksmingiau tame regione, ypač kalbant apie ryšius su svarbiausiamis šalimis. esančiomis šios teritorijos kaiminystėje. Mums reikia stabilaus ir saugaus Afrikos kyšulio. Tai buvo aiškiai pasakyta teikiant 250 pakeitimų iš kolegų. Tai rodo, koks svarbus yra šis klausimas. Taigi dabar nedėlzamas suteikiu žodį ponui Tanukui ir prašau jo kalbėti kaip galima trumpiau. Afrikos kišulys yra vienas svarbiausių pasaulio regionų. Somalis, Sudanas, Pietų Sudanas, Uganda, būtis ir toliau kenčia nuo daugybės problemų, ypač įtampos Eritrijoje, Somalijoje, Gibutyje. Ten trūksta teisinės valstybės e, principo taikymo, kenčiama nuo piratavimo, narkotikų priekybos, Alkaidos ir taip pat e, bado ir skurdo. Praėjusiais metais Europos Sąjunga paskelbė savo penkių punktų strategiją dėl Afrikos kyšulio. Mano pranešimas kaip tik ir siekia tai spręsti. Buvo paskirti du specialūs atstovai į Sudaną siekiant e, dialogo tarp ES ir regionų. Stabilus Afrikos kišulys yra labai svarbus pasaulio ekonomikai. Pati Afrika rodo didžiulį ekonominį potencialą ir Afrikos kišulys gali labai smarkiai prisidėti prie viso žemynų vystimosi. Afrikos kišulys ir toliau išlieka problemiškas, kalbant apie pagrindinių žmogaus teisų apsaugą. 2008 ir 2009 metais jis kentijo nuo bado, skaičiuojama, kad apie 3 milijonams žmonių dabar reikia humanitarnės pagalbos, nedelsint Afrikos kišulyje. Trūksta stabilių demokratijų perspektyvų tame regione, ypač jaunimui. Jauni žmonės auga tokiuose miestuose kaip Mogadišis, jie susiduria su smurtu, trūksta teisinės valstybės principo taikymo, yra neaiškios ekonominės perspektyvos, dėl to klesti kriminalinė veikla, įskaitant piratavimą, priekybą narkotikais ir Alkaidos remiamos teroristinės grupuotės, tokios kaip Al-Shabadas, taip pat klesti. Skaičiuojama, kad 4,5 e, milijardai e, svarų buvo išpelta praėjusiais metais ir neseniai pasirodė, kad piratų veikla tampa vis rafinuotesnė ir dėl to reikia vis daugiau pastangų iš ES pusės siekiant kovoti su piratavimu. E, veikia tokios programos kaip UNAFO ir Atalanta. ES turėtų būti pasirengusi teikti finansinę pagalbą, kuomet to yra reikalinga. Tačiau e, Afrikos kišulio šalis, tokios kaip Etijopija, Uganda, e, Eritreja, E, jų vyriausybės nusišalina nuo tokio proceso. E, būtina teikti ir karinę pagalbą siekiant užtikrinti stabilumą tame regione. Praėjusiais metais rūpjūtyje ir šių metų taip pat e, spalio mėnesį mes taip pat Mogadišio ir Kizmao perėmė vadovavimą. Somalija taip pat yra vykdomas saugumo darbuotojų mokymas. Somalija ir toliau e, vyksta EUCAP Nestor programa projektas. Taip pat e, yra plėtojama pakrantės policijos e, pajėgų mokymai. Kenijoje, Sišelėje, Mauricijoje taip pat buvo sudaryti perkelimo susitarimai. Ir taip pat tarp vyriausybinės institucijos čia iš toliau vadins pagrindinį vaidmenį siekiant teikti humanitarinę pagalbą. Uh, būtina koordinuoti vandens išteklių valdymą. Taip pat e, Mėlynojo Nilo projektas čia yra labai svarbus. Matėme, kad ES ir Afrikos sąjungos pajėgos gali bendradarbiauti siekdamos bendro tikslo. Stabilumo užtikrinimas Somalija yra labai svarbus, Somalilende yra labai svarbus, neseniai vykę rinkimai Somalija parodė, jog buvo dedamos pastangos išrinkti federalinę vyriausybę ir tokios dvi suverenios valstybės teikia vilties, kad e, mūsų partneriai koordinuojami Afrikos sąjungos vieną dieną e, užtikrins stabilumą visame regione. Sulaukiau 215 pakeitimų, paskutinis teikimo terminas buvo spalio antroji ir tai tik tai pademonstruoja komiteto kolegų susidomėjimą mano pranešimu. Tačiau mano tikslas nebuvo susikoncentruoti ties žmogaus teisėmis, vystimus šiame regione. Uh, žinoma, tai taip pat sulauks daromo dėmesio. Vis dėlto nenorėčiau žiūrėti atgalios, ypač kalbant apie Etijopiją. Ten nauja vyriausybė, kuo greičiau turėtų būti sudaryta be jokių abejonių. Mano pranešimas iš esmės yra susijęs su e, strateginė perspektyva, kalbant apie užsienio politiką. Dėl to buvau pasirengęs e, prieiti daugelio kompromisų su kolegomis. Kitas mūsų posėdis yra numatytas e, E, kitoje plenarnėje sesijoje Strasbūre, kuomet aš susitiksiu su šešėliniais pranešėjais ir būsiu pasirengęs prieiti daugelio kompromisų. Kaip jau sakiau, iki šiol sulaukiu 215 kompromisų, tačiau aš taip pat esu atviras pastaboms iš kolegų pusės tam, kad galėtume kuo geriau pateikti šį pranešimą plenarinės sesijos metu. Ačiū. Mille grazie. Passiamo subito alle richieste di intervento. Il primo... Ačiū dabar perėsime prie klausimų iš kolegų. Pirmasis ponas Vensonas, dvi minutės. Tack så mycket, herr ordförande, och stort tack till eh, herr Tannock för denna gedigna redovisning. Och jag behöver ju inte sitta här och upprepa. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti gerbiamam nariui ponui Tanokui už e, šį labai išsamų ir detalų apibendrinimą. Tikrai nebeturiu niekam priminti, kad padėtis ten yra labai rimta. Žinoma, turime moralinę pareigą, kaip kad ir sakė ponas Tanokas, e, kuri liečia mus visus. Taigi reikėtų siekti kompromisinių pakeitimų visiškai netrukus. Ir jeigu galėsime sudarti dėl šių kompromisinių pakeitimų, galėsime sustiprinti pagrindinės laisvės ir užtikrinti, kad visi asmenys, nepaisant jų etinės priklausomybės ar religijos, e, sulauks e, savo teisių apsaugos. Ypač matome, kad krikščionių grupės susiduria su ypač sudėtinga padėtimi. Jų teisės yra mindomos dėl to, kad vis didėja islamo ekstremizmas. Taigi turime pasišvesti tam, kad užtikrintume, jog bus gerbiamos pagrindinės teisės ir turime užtikrinti, kad šios pagrindinės teisės bus e, gerbiamos. AFET komitete ir mūsų politinėse grupėse turime rasti sprendimus tam, kad skleistume žinę apie šią problemą. Šiuo metu pasireiškia nauja optimizmo banga, kalbant apie šią Afrikos dalį. Ir galbūt Europa galėtų tikėtis pasiekti geresnių rezultatų savo užsienio politikoje negu kad ankstesniaisiais metais. Somalilendas buvo paminėtas kaip geras pavyzdys. Ir turime leisti šiai šaliai pasiekti nepriklausomybę. Tai kaip praeitie Afrikoje buvo nustatytos sienos, tikrai buvo labai kvestionuotinas dalykas kalbant eufemistiškai. Taigi dabar galiu įsivaizduoti nepriklausomą ir laisvą Somalilendą. Ačiū pirmininkė. Toliau ponė Munijas, dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Manau, kad 215 pakeitimų, kurie buvo pateikti, rodo, koks svarbus yra šis regionas ir kokia jautri ten yra padėtis. Čia politiniai klausimai nėra vien tik tai susiję su saugumu, tačiau taip pat ir su, ekono, su ekonomika. Mano frakcijos nariai pateikė pateikimus, kurie jų manimų gali praturtinti pranešimą. Čia kalbama apie įvykius, įvykusius po to, kai buvo parengtas, parengta pirmoji pranešimo redakcija. konfliktas tarp Etijopijos ir Eritrėjos, taip pat darome nuorodą į saugumo tarybos rezoliuciją paskelbtą Liepos mėnesį, bei taip pat specialusius pranešėjo veiksmus. Mes taip pat kalbame apie naują susitarimą, kuris buvo pasirašytas ir kuris e, pagrindė kelią bendradarbiavimui. Mes remiame Atalanta ir UNIFOR mandato pratesimą, remiantis paskutiniu tarybos nutarimu ir taip pat išvadas susijusias su piratavimu. Mes taip pat pritarėme tam, kad pasiūlymas dėl privačių saugumo įmonių e, buvo įtrauktas pranešėjo 19 pakeitime, tačiau mūsų pakeitimas 112 e, pakeitimas taip pat teigia, jog reikėtų eiti daug toliau ir mes sieksime kompromiso šiuo svarbiu klausimu. Kalbant apie mokomąją veiklą Somalija, mes ten taip pat prisidedame. Ir kai kurie žaliųjų pakeitimai atmeta tokius veiksmus, tačiau mes pritarėme, kad tokios misijos turėtų būti išpečiamos pratesiamos. Kalbant apie EU Camp, nes tur mes remiame ponios de Kaiser pakeitimą ir mano paties, pačios pakeitimas yra šimtasis. Ir pirmininkė, baigiant dar du pastebėjimai dėl saugumo klausimų. Mes pakeitėme daugybę pakeitimų dėl pabėgėlių ir šalies viduje perkeltų asmenų padėties. Turime bendradarbiauti su tarptautiniu baudžiamuoju teismu. Ir taip pat pabrėžiame dram, prie, neleisnę, nelegalią prekybą dramblio kaulų. Čia reikėtų imtis veiksmų. Taigi tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos norėjau iškelti. Dėkoju dabar ponas Butikafa. Danke, Herr Vorsitzender. Drei Punkte möchte ich ansprechen. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau tris dalykus aptarti dėl piratavimo. Labai Džiaugtumėmės, jeigu būtų labiau įsiklausyta į e, Jack Lang, e, jungtinių tautų specialaus atstovo piratavimo klausimais patarimus, duotus jau prieš metus, kad ir aš ten labiau įsiklausytų į tai. Manau, kad tikrai reikėtų daug griežčiau e, dirbti šiais klausimais. Toliau dėl Somalio ir kaiminių valstybių. Man atrodo, tos tokios vienpusės intervencijos vargu ar davė laukiamos naudos. Ir kaip man Sanokas sakė, norėtumėm sprendimo Afrikai, bet kolektyvinio sprendimo dėl Afrikos. Toliau, tas rondos yra dabar specialusis atstovas Bet gerai būtų, kad dar būtų žengtas, žengtas žingsnis į priekį, mm, plėtojant visapusišką požiūrį. Tai yra tai, ko mes visada norėjome, kad e, iš tikrųjų, man atrodo, ne vien tik tai a, e, bus klausimus spręstų, bet taip pat ir kitas priemonės galėtų padėti koordinuoti kad būtų e, tarpininkavimas užtikrinamas tarp tų konfliktuojančių pusių, tarp Samalio ir kitų šalių. Aš manau, kad reikėtų padirbėti šią linkmę. El próximo intervento la kolegė Gomes. Ačiū dabar, ponia Gomes. Chairman, I. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Tanokui už jų pirminį pranešimo variantą. E, man atrodo, kad tikrai uh, negali visos situacijos Afrikos kišulį vertinti vien iš saugumo požiūrio. Mums reikia ir įstatymo viršienybės, ir vystimosi aspektų, kovos su piratavimu, terorizmu elementų. Tai reiškia, kad labai rimtai į tai turi būti pažiūrėta ne taip kaip anksčiau, kai tik tai, kad pavyzdžiui, kaip į, į GAT kontekste nėra uh, Mm, jų, jie savo valstybėse nėra uh, įstatymo viršienybės ir uh, demokratijos ir kitų dalykų garantai, tai kaip ir Somalija ir kitur. Tai reiškia, kad teroristai dar labiau stiprėja mm, dėl viso ter, to istorinio konteksto tame regione taip pat. Aš manau, kad todėl yra labai svarbu uh, žiūrėti į tą valstybę, kuri yra pati svarbiausia Afrikos kišulyje, tai yra Etijopija visų pirma. Ir labai džiaugiuosi, kad ministras pirmininkas nuolat atveria dabar tokią galimybę, bet tai reiškia, kad mes dabar irgi aktyviai įsitrauktumėm į tos santykius ir su naujoju ministru pirmininku tikrai pradėtumėm normalius santykius, nes galbūt iš tikrųjų jam sudėtinga yra įsitvirtinti savo pozicijas toje senojo gvardijoje. Ir, bet tai yra tikrai atsiverintis langas, tai yra labai svarbi valstybė, labai svarbi svarbi partnerė, labai didelės mūsų pagalbos um, gavėja. Aišku, dėl kotonų sutarimo problema yra, bet yra neužmerkiama čia akis į tą pusę, bet yra dar tūkstančiai politinių kalinių toje valstybėje. Taigi kaip ji gali užti, dar kurti įstatymo viršenybę ir, ir, ir, ir visame regione, jeigu neišspręstos tokios problemos. Mums reikia to politinio įtraukimo veikimo ir Etijopijoje. Ir aš manau, kad tai būtų puikus um, instrumentas. Aš sutinku su tuo, ką pasakė panas būti koferiu, bet um, panas Rondos tikrai galėtų suvaidinti čia labai svarbu vaidmenį mūsų pasiuntinys šiuo atveju. Ir dar vienas sakinys, jeigu leistumėt, e, dar vienas lemiamas klausimas čia būtų tai konfliktas tarp Etijopijos ir Eritrejos. Etiopijos kad iš tikrųjų ES tyli tais klausimais, o iš tikrųjų mes galėtumėm labai daug ką padaryti vardant viso regiono, jeigu ta problema būtų išspręsta. Labai ačiū. EIVT atstovas Tolas Van Handel paprašė žodžio dviem minutėm galėčiau suteikti jums žodį, kur jūs esate, štai puiku, prašom. Uh. E. Tomas Van Handel, uh, Esu iš EIVT Afrikos departamento, visų pirma, um, direktorius Gabek atsiprašo, nes nebegalėjo daugiau pasilikti šiame posėdėje. Jis buvo pradžioje posėdžio, bet turėjo išvykti dėl kitų įsipareigojimų ir labai atsiprašo dėl to jūsų. Um, labai trumpai pasistengsiu pakalbėti. Mes labai džiaugiamės, kad AFET svarsto šį klausimą. Mūsų manimų labai laiku yra nuspręsta šį pranešimą parengti, nes e, Afrikos kišlio strateginis pagrindas patvirtintas tarybos praeitais metais dabar jau um, pradedama įgyvenimo peržiūra šio plano praėjus metams. Nuo jo pradžios, taigi mes galim, tikrai mums bus labai naudingos jūsų nuomonės, tas požiūris iš vidaus ir jūsų diskusijos tikrai labai vertingos mums. Uh, Daugiau gal nieko daug ir nepridursiu, tik tai tiek pasakysiu, kad Catherine Ashton labai pabrėžė pasaulio vadovų nesnei įvykusiame sutikime seminare, kad labai svarbu yra taikyti visapusišką požiūrį, kad mes to siekėme dėl Afrikos kišulio ir per savo strateginį pagrindą taip pat. Ir kalbant apie peržiūrą, aišku, mes uh, apimame visas priemonės ir visus veikėjus toje srityje. Mm, komisijos tarnybos, EVT tarnybos, e, saugumo gynybos politikos įvairios tarnybos, taip pat valstybių narių atitinkamos struktūros. Ir gal tik tokia nedidelė pastaba. Kinija, aišku, vaidina, la, Kinija irgi labai vaidina svarbu vaidmenį, rink, 2013 metų rinkimai tikriausiai turės e, didžiulio poveikio ir visam regionui. Ir EIVT, aišku, yra pasirengusi toliau prisidėti prie jūsų darbo, suteikti pagalbą, kokios tik tai jums prireiktų, jau e, išbaigiant jūsų pranešimą ir tikrai mūsų tarnyba labai mielai padėtų jums, jei reikėtų kokios pagalbos. Kolega Tan pranešėjų, dabar suteiksiu žodį mm, išvadoms. Ačiū pirmininkė, e, labai šiltai dėkoju kolegoms, kurie išsakė tokių gražių žodžių apie mano pranešimą, paremė mane, nes tikrai labai sudėtinga, e, ta, e, sudėtingi klausimai ir labai sunku yra viską glaustai aptarti, bet aš tikrai žiūrėjau daugiausia iš regioną, iš BUSP ir BSGP politikos požiūrė taško. Aišku, tai yra parlamentinis pranešimas, tad labai svarbu, pavyzdžiui, tokie dalykai, ką pamatysime ponas Sensit pasakė dėl krikščionių, aišku, Eritrėjo čia labiausiai mm, kenčia. Uh, jie, aš atsiprašau, tikrai čia vadovas su jais velniškai elgėsi, atsiprašau už tokį žodžių žaismą. O toliau dėl Somalilando iš tikrųjų reikėtų paremti jo sieki būti nepriklausoma valstybė, bet aš nežinau, ar komitetas tikrai palaikytų tokią mintį, bet aš asmeniškai ir mano frakcija tikrai parems jūsų pakeitimą e, tą linkme tiesiog savo projekte aš tik tai paminėjau tai, kad reikėtų jį um, įvardinti, reikėtų iš tikrųjų, kad kadangi Somalilando vyriausybė labai um, nori to. Uh, Dabar dėl to, ką kolegos dar sakė, ką aš būtinai pasižymėjau taip, dėl um, tų, pavyzdžiui, gyvūnų rūšių, kuriems grėsia išnykimas, pavyzdžiui, dėl kontrabandos dramblio kaulų, toliau um, dėl RAF. Susitarimo, aš taip suprantu, kad socialistai socialistai labai a, remia tos pozicijas. Dabar dėl tų e, privačių saugumo a, organizacijų, kai daug kas yra įsikūrusios Junktinėje karalystėje ir Londone, iš kurio aš esu, 112 pakeitimas, ką jūs minėjote, aš, kad jūs norėtumėt kompromiso. Na, aš nepasisakau už įstatyminį reglamentavimą, aš pasisakau labiau už gero elgesio kodeksus, kurių laikosi pats sektorius ir vienas sėkmingas toks pabandymas e, užgrobti laivą, kur ginkluotos tarnybos e, dirbo, privačios tos saugumo tarnybos dirbo ir iš karto matome situaciją, kaip keičiasi. Uh, Toliau dėl e, Rondo, e, ką pasakė, dėl Rondos įgaliojimų, kas buvo pasakyta, tai yra tarybos paskirimas. Aš esu susitikęs su šiuo um, pareigūnu, manau, kad jo kompetencija tikrai yra, jo įgaliojimai tikrai labai platus yra uh, ir, ir, ir, aišku, na, dėrybos dėl konfliktuojančių šalių Žinoma, įgaliojimus jam skyrė e, taryba ir labiausiai jie yra orientuoti į bus ir BSGP, bet kai kalbam apie tarpininkavimą tarp konfliktuojančių šalių, vyriausybių, regionų, Somalilendas, Somalis, Eritrėja ir taip toliau, na, aš žinau, kad ypač dėl Eritrėjos klausimas labai jautriai m, mm, tikrai pažvelgiai tos klausimus į tai, kaip aš formulavau savo pastabas dėl Eritrėjos, tai aš tikrai atsižvelgiu ir tai. Pone Gomes, taip sutinku su dauguma to, ką jį pasakė, bet turiu pasakyti, kad šis pranešimas didžiausią dėmesį sutel, sutelkia į, e, bus, bet aišku, bus ir kitų elementų, kad e, siekiant, kad Afrikos kišulys būtų tikrai klesnintis regionas ir labai svarbu čia būtų gera, gera valdysena. Įgat Afrikos sąjunga, e, jūsų pastabos aš pasižymėjau, bet, na, problema yra struktūrinis dalyvavimas. Mes mes negalime pertvarkyti regiono architektūros, perbražyti jos iš naujo, taigi turime dirbti su tuo, ką turime. Etijopija, aišku, raktas į regioną, bet vėlgi tai yra strateginiai santykiai, bet aš labiau norėjau į tai pažiūrėti e, per e, pirago, o ne botago e, variantą, kai kalba apie šią valstybę. Aš galvoju, kad skanus piragas visuomet yra geresnis dalykas, tai gal tiek būtų mano apibendrinimo, aišku, um, po kitos Strasbūro savaitės dar bus šešėlinis susitikimas. Thank you, Mr. Tanok. Ačiū. Toliau Pavel Kovalio informacija apie stebėjimo misiją rinkimuose Ukrainoje. Spalio 28 dieną Ukrainoje vyko parlamento rinkimai ir šie rinkimai buvo skaitomi demokratijos išbandymu Ukrainoje. Ir prieš rinkimus mes kalbėjome apie šį klausimą ir netgi 11 spalio buvome organizavę e, tam skirtą seminarą. Šis Šie rinkimai yra labai svarbus. Net 15 narių didžiulė delegacija buvo nusinta stebėti rinkimų, o spalio pradžioje į Kievą buvo nusiusta ir šankstinė delegacija, delegacijos vadovas mm, Pavelas Kovalis, kuris mm, yra ir atitinkamo komiteto parlamente vadovas. Mūsų delegacija parengė iš ankstinę preliminarią ataskaitą, kurioje konstatuojama, kad e, nebuvo užtikrintos vienodos visų partijų dalyvavimo sąlygos, kad trūko skaidrumo dėl partijų finansavimo ir kad e, nebuvo užtikrintas vienodas e, informa, vienoda prieiga ar vienoda galimybė pasinaudoti žiniasklaidos paslaugomis. Dabartinė Padėtis pasižymėjo tuo, kad trūksta aiškumo, dar nepaskelbti oficialūs rezultatai. Vakar opozicijos lyderiai pareikalavo perskaičiuoti balsus apie 30 balsavimo apygardų. Rinkimų komisija pareiškė, kad yra neįmanoma paskelbti rinkimų reik... rezultatų penkiose vienmandatėse apygardose ir teigia, kad šiuose apygardose mm, balsus reikia perskaičiuoti. Dabar žodis ponui Kovaliui. Ačiū pirmininkė. Rūksio 6 buvo nuspręsta siūsti 15 parlamentarų grupę į Ukrainą ir buvo išrinktas prezidiumas šios delegacijos. Aš jam vadovauju, ponas Michaelas Galeris buvo mano pavaduotojas, taip pat ponas e, Juan Fernando Lopes Aguilar ir ponia Rebeka Harms buvo mano pavaduotojai. Ir mūsų delegacijos Prezidiumas nuvyko į Kievą, dėja ne visi delegacijos nariai galėjo dalyvauti, taigi ne visas buvo mūsų sąstatas, tačiau tai buvo, pabrėšiu, pasirengimo stebėjimui laikotarpis. Mes turėjome galimybę diskutuoti su įvairių politinių partijų ir visuomeninių organizacijų atstovais Ukrainoje ir norėčiau pabrėžti, kad e, vyko labai sėkmingas bendradarbiavimas ir su ambasadoriumi, ir su ilgalaikės e, ODIR misijos vadovė ponė Odri Glover. Tai buvo labai konstruktyvus bendradarbiavimas. Ir galima sakyti, kad jau tada mes pradėjome savo stebėjimų misiją politinė prasme, nes mes susidarėme vaizdą bendrą ir turėjome galimybę dalyvauti ir specialiame seminare, kuriame buvo rengiamasi rinkimų stebėjimai. Keliai žodžiais priminsiu ankstesnės išvadas. Kalbėdamas prieš Mm, kalbėdamas komitete minėjau apie apie rinkimų įstatymą priimtą 2011 metais. Ir e, tais metais buvo įveista mišri rinkimų sistema. Tai reikštų, kad pusė visų vietų skiriama daugiamandatės rinkimų apylinkėse. Mes e, manėme, kad tai yra tas aspektas, kuris kels daugiausiai problemų ir neklydome. Ir e, dar kartą norėčiau akcentuoti, kad e, pirmasis elementas būtent teisė balsuoti ar teisė dalyvauti rinkimuose, šio principo nebuvo laikomasi. Ir E, ši teisė nebuvo užtikrinta jau pačiame įstatymo rinkimų prieimimo etape. Mes taip pat konstatavome skaidrumo trūkumą, ypač sudarant apygard rinkimų komisijų sąstatą. Atsirado tokia fiktyvių partijų problema partijų, kurios pasinaudojo naujuoju rinkimų įstatymu Ukrainoje ir E, partijų nariai dalyvavo rinkiminių komisijų, dalyvavo rinkimų komisijose. O laisvės ir smūgio partijos neturėjo teisės dalyvauti tose rinkimų komisijose. Taip pat atkreipėme dėmesį į problemą susijusią su žiniasklaida, opozicinės partijos turėjo galimybę pasinaudoti žiniasklaidos priemonėse, tačiau vis dėlto laidose į konkrečias laidas nebuvo kviečiamos visos politinės partijos ir mes atkreipėme dėmesį, kad tai yra tas aspektas, kuris gali daryti įtaką rinkimų baigčiai. Mūsų stebėjimo delegacija, visa delegacija įvyko, nuvyko į Ukrainą po paskutinės sesijos Strasbūre. Mes visi vadovavomės bendru elgesio kodeksu, naudojomės mūsų parlamento kodeksu ir noriu pabrėžti, kad mūsų delegacijos nariai visi labai sėkmingai bendradarbiavo ir taip pat sėkmingai bendradarbiavime su kitomis organizacijomis. ODIR, Europos taryba ir NATO. Ir noriu labai aiškiai tai pasakyti, nes jeigu mes nebūtume visi ten buvę, nebūtume formulavę bendrų išvadų, tai mūsų balsas būtų skambėjęs žymiai silpniau. Na ir vertinant rinkimų padėtį, Ukrainoje mes, aišku, vertiname valstybę, kuri turi tam tikrų ambicijų susijusių su ES, taigi turime būti tokie pat griežti, kaip ir savo, ir labai atvirai sakau tai e, e, ukrainiečiams, kad mes labai kritiškai vertiname juos. Ir Tačiau taip pat kalbame ir apie valstybę, kurioje yra kitų mm, kuri yra ESBO narė ir rengiasi pirmininkavimui ESBO. Taigi aš pabrėžiau, kad e, turėtų ir Ukraina pati reaguoti apie, į, į mūsų išvadas. Išvadas, e, į kurias ir ponia Habsburg padarė labai dėlį indėlį. Noriu pabrėžti, kad jos vaidmuo buvo taip pat labai svarbus, rengiant mūsų bendros stebėjimo misijos išvadas. Na ir aš mūsų išvadas pristačiau jau parlamente, grupėje, kur buvo kalbama apie rinkimų stebė, stebėjimą. Dirbame Lvovė, Kieve, Odesoje, kitose miestuose ir jų apylinkėse ir ne tik pačiose miestuose, bet mm, lankėmės e, apylinkėse ir pačių rinkimų dieną ir skaičiuojant mm, balsus. Kiek dalyvavo rinkėjų? 58 procentai. Lyginant su kitomis Europos šalimis, tai gana mm, didelis skaičius, bet netoks didelis kaip anksčiau, pavyzdžiui, 2007 metais. Na ir dar noriu pastebėti, kad daug konkrečių politinių partijų mm, stebėtojai dalyvavo stebint uh, rinkimus. Taigi stebėjimas buvo užtikrintas ir dalyvavo ir tarptautiniai stebėtojai. Ir jiems buvo leidžiama tai daryti, jokių problemų su tuo susijusių nebuvo. Dabar pereinu prie išvadų. Rinkimui visada iš kelių etapų. Pasirengimas rinkimams kritiškai vertinamas. Buvo tam tikrų trūkumų, kurie darė neigiamą įtaką rinkimų rezultatams. Kalbant apie iki rinkiminį laikotarpį, daugelis stebėtojų labai kritiškai jį įvertino. Ir rėmėsi tais argumentais, kuriuos ir aš minėjau, buvo neužtikrintos vienodos galimybės, e, nebuvo užtikrintos sažiningos sąlygos visoms politinėms partijoms ir svarbiausia, uh, apie ką buvo kalbama ir aukščio, aukščiausioje radoje, ir mūsų komitete. Būtent, kad e, dvi, du opozicijos lyderiai pagrindiniai, kalbu apie Lucenko ir Timošenko, negalėjo dalyvauti rinkimuose pagal aukščiausio teismo sprendimą. Toliau kitas etapas - rinkimų diena. Ji vyko gana sklandžiai mūsų vertinimu, viskas vyko ramiai, buvo gerai organizuota. Uh, E, panašiai ir pirmasis rinkimų e, ar balsų skaičiavimo etapas. Pirmasis skaičiavimo etapas rinkimų punktuose vyko sklandžiai, o kitas etapas, tada kai mes stebėtų jau nebegalėjome vykdyti stebėjimo, kelia abejonių iki pat šios dienos. Ir dar pabrėšiu, kad mes kalbame apie rinkimus, kurie tam tikrą prasme dar nesibaigė. Tai mūsų išvados dar nėra galutinės, nes mes negalime dar, dar neturime dar visų rinkimų duomenų. Kalbant apie rinkimų rezultatus, galutiniai rezultatai Ar rezultatai atitiko ir išeinančių iš, ar balsavusiųjų apklausą, bet ir iki rinkiminės prognozės. Na ir tų rezultatų nepaneigė ir nepriklausomos tarptautinės stebėjimo organizacijos ir Ukrainos stebėjimo organizacijos. Tačiau, tai čia kalbėjau apie vienmandatės apylinkės, kitai buvo daugiamandatėse e, apygardose. Čia kilo nemažai problemų ir stebėtojai pastebėjo, kad daugiamandatėse apygardose kilo pažeidimų dar ir iki rinkiminių laikotarpių, ar buvo perkami balsai, kas pagal Ukrainos įstatymus yra laikoma nusikaltimu. Ir dar norėčiau, kad e, truputį e, kad mes e, atsižvelgtume į tuos bendrus rezultatus ir kad atsargiai žiūrėtume į galutinius rezultatus. Mes galime galvoti apie Ukrainos rinkimus, galvodami ir apie kitas posovietinės erdvės šalis. Galime konstatuoti, kad ukrainiečiai turi galimybę rinkti savo valdžią, turi tokią teisę ir tą teisę naudojasi. Ir iš esmės visos partijos um, gali mm, konstatuoti, kad rinkimų rezultatai yra neblogi. Tačiau mes galime lyginti šios e, rinkimus ir su ankstesniais rinkimais Ukrainoje. Ir čia jau vaizdas netoks palankus, bet mes turime bendrauti su Ukraina kaip su geru kaimynu ir pasakyti tiesą į akis. Palyginus su 2007 ar 2010 metais šie rinkimai nebuvo geresni. Ir Šiandien kalbame apie tai, kada pagaliau bus paskelbti šių rinkimų rezultatai. Tai, kad rezultatai dar nėra paskelbti, tai taip pat to e, liudijimas. Ir dar ko nėra, išvadose Ukrainos centrinė rinkimų komisija siūlo penkiose apygardose pakartoti rinkimus, nes ten neįmanoma suskaičiuoti balsus. Pabandysiu paaiškinti situaciją, kaip įmanoma geriau ar priežastis paaiškinti. Manau, kad pirmiausia, mes situaciją turime re vertinti remdamiesi Ukrainos įstatymais. Turime siekti, kad būtų remiamas tvirtų teisinių pagrindų, kad būtų išsklaidyti visi, vis, išsklaidytos visos abejonės susijusios su rinkimais ir kad visus klausimus atsakytų teismas. Turime galvoti um, apie tai, kad um, mes kalbame apie šalį, kuri uh, siekia tapti ES nare ir yra ESBO nare. Na, taip pat galime konstatuoti, kad uh, ukrainiečiai nori balsuoti, noriai balsuoja ir balsuoja už proeuropietiškas partijas. Ačiū. Grazie. Eh, prima di dar la parola. Ačiū. Prieš Suteikdamas žodį kolegoms, kurie nori pasisakyti, norėčiau Jums priminti, kad pranešimas buvo Jums išdalintas. Tai buvo pranešimas apie delegacijos vizitą. Pirmiausia, ponas Gali paprašė žodžio. Jis buvo delegacijos vicepirmininkas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti pirmininkui Pavel Kovalui ne tik už jo parengtą pranešimą, bet taip pat dėkoju jam už sėkmingą bendradarbiavimą. Manau, kad jis labai smarkiai prisidėjo, užtikrindamas, kad galime bendrai dirbti su parlamentinėmis delegacijomis ir kad galėjome atlikti išsamų rinkimų proceso vertinimą taip pat bendradarbiauti su SBO. Vertinimas buvo labai aiškus ir manau, kad turime kalbėti visuomet apie bendrą rinkimų procesą. Mes jį vertiname per trumpą laikotarpį. Dalyvavome per paskutinės dienas vykusias iki rinkimų ir taip pastebėjome pačius rinkimus. Aš tikrai patvirtinu viską, kas buvo pasakyta procedūros e, buvo gana biurokratiškos. Rinkimų apylinkėse pusantros valandos iki atidarant e, rinkimų apylinkę galėjome jau matyti, kad buvo atidarytos jūs pirmos balsadėžės, kitose dalyse dar nebuvo pradėta skaičiuoti Tačiau ten, kur mes buvome, galėjome aiškiai matyti, kas už ką balsavo. Nemanau, kad galėtume kvestionuoti pačius rezultatus. Bet ko nematėme savo akimis, girdėjome iš kitų stebėtojų. Taigi tai reiškia, kad buvo surinkami skirtingi balsavimo sąrašai iš skirtingų apylinkių buvo derinami, e, lyginami rinkimų rezultatai. Kartais tikrai pri... užtruko labai ilgai, kol viskas buvo suvesta į, į kompiuterinės duomenų bazės. Ir tik tai praėjus daugeliu dienų po rinkimų buvo galima paskelbti rezultatus. Aš nekartosiu tos kritikos, kurią išreiškė mūsų pirmininkas, aš viskam pritariu. Uh, Tačiau manau, kad praėjus 21 metams po Sovietų sąjungos žlugimo tikrai jau būtų galima surenkti sąžiningus ir laisvus rinkimus. Mes manome, kad šiuo atveju valdžios institucijos nepademonstravo politinės valios Ir kalbant apie politinį dialogą ir bendradarbiavimo su Ukraina, mes norėtume juos tęsti, norėtume intensyvinti bendradarbiavimą su Ukraina. Tačiau man yra svarbu ir norėčiau aiškiai pareikšti, jog čia, šiame komitete, šiame parlamente mes neturėtume ieškoti alternatyvų. Tai reiškia, mes nenorime taip smarkiai kritikuoti Ukrainos dėl to, kad ji krypsta į Rusijos pusę ir jog mes dėl to nebenorėsime visiškai su jais bendradarbiauti. Mes atvirkščiai norėtume sustiprinti mūsų bendradarbiavimą su Ukraina. Tačiau nenorime, kad padėtis būtų tokia, kaip jau tapo įprasta. Norėtume, kad vyktų didesnis bendradarbiavimas, norėtume juos priversti uh, pasiekti mūsų lygį ir laikytis mūsų vertybių. Tokia turėtų būti mūsų padėtis. Nemanau, kad kas nors iš Ukrainos valdžios pusės norėtų būti nutempti į Maskvą. Ir mes kalbame apie tokius žmonės, kurie priklauso Maskvos stovyklai, bet nemanau, kad tokie žmonės sudaro daugumą. Ir nemanau, kad dėl to visi turėtų laikytis Maskvos darbo atvarkės. Taigi manau, jog mes turėtume pamėginti įgyvendinti mūsų standartus, mūsų rinkimų saugumą ir sažiningumą. Turėtume taikyti tokius pačius kriterijus, kaip kad SBO ir Europos taryba. Tačiau tuo pat metu mes turėtume ir aiškiai parodyti, kad norime padėti ukrainiečiams geriau pasirodyti per kitus rinkimus. Mes jiems pateikėme labai konkrečias rekomendacijas. Ir taip pat reikėtų laikytis ir to, ką rekomenduoja SBO. Ir reikėtų, kad jie parodytų gerą valią ir sažiningumą, vykdydami tuos kriterijus. Uh, To nebuvo padaryta per praėjusius rinkimus, tačiau turime aiškiai parodyti, kad ateityje norime gero bendradarbiavimo, stiprindami demokratiją, taip pat ir kitose srityse. Norime užtikrinti bendradarbiavimą, įgyvendinant tą bendrąją darbo tvarkę. Tai yra tik protinga siekiant demokratijos. Mes norime ir kad šiuose šalyje nebūtų toliau stiprinami oligarchai. Norime daugiau demokratijos, o ne oligarchizacijos. Ačiū. Toliau ponas Zevrė. O tolesni kalbėtojai pasisakys kiekvienas po dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Visiškai pritariu pranešimui, kurį pristatė mūsų misijos pirmininkas. Aš taip pat buvau narys kartu su kai kuriais kitais kolegomis dalyvaujančiais čia, dalyvavau toje misijoje. Aš pritariu e, pranešimams, kurie buvo padaryti Ukrainoje vietoje ir taip pat pritariu pranešimo turiniui, kurį mes pateikėme. Todėl aš nesileisiu į detalės, nekartosiu faktų, norėčiau tik e, pareikšti keletą politinio pobūdžio pastabų. Tačiau prieš tai norėčiau pastebėti, kad e, kažkiek ironiška šiandien aptarinėti rinkimų proceso trūkumus Ukrainoje, kuomet ką tik išgirdome, kad Euronews ir CNN kalba apie trūkumus Floridoje. Tačiau gerai, visi susiduria su savo problemomis, visur yra tokių sunkumų, taigi pereikime prie Ukrainos ir norėčiau uh, labai greitai išreikšti savo pastebėjimus. Pirma, Europos Sąjunga, Sąjungai nereikia politinės įtampos Ukrainoje, kur neturi jokių perspektyvų. Suprantame trūkumus, tačiau turėtume spręsti tokius trūkumus pozityviai ir racionaliai, priimti, laikytis proporcingos, konstruktyvios pozicijos E, turime remti opoziciją ir nemėginti radikalizuoti opozicijos. Mano antra pastaba. Europos Sąjungai nereikia netaikyti paskatų, nesimti priemonių pagal ES ir Ukrainos asociacijos sutartį, siekiant harmonizuoti šių abiejų pusių politinę kultūrą, suvokiant žinoma, jog tokia politinė kultūra yra labai skirtinga. Taip pat reikėtų skatinti politinius ir geoekonominius tikslus, kurie e, stiprintų mūsų vertybių ir standartų užtikrinimą. Mano antra pastaba. Europos Sąjungai nereikia beprasmiškai e, susipriešinti su Ukraina, kas prieštarauja jos europinė integracija. Ir mano paskutinė pastaba Europos Sąjungai nereikia nuvilti ukrainiečių, kurie, nepaisant pastarųjų rinkimų proceso trūkumų, aiškiai išreiškė tai, jog jie pasisako už savo šalies europinę integraciją, be kurios nebus galima pasiekti nieko pozityvaus ir tvaraus. Taigi tikiuosi, kad viskas, ką nuo šiol, sakysiu, atspindės šios ES poreikius. Ačiū. Pone Koratsa Bild, kuri buvo delegacijos narė. Ačiū, tikrai su dideliu malonumu dalyvavau Pavelo vadovaujamoje delegacijoje, stebėjau rinkimus Ukrainoje, labai vertinu tai, ką pasakėte. Uh, kalbėdamas apie visišką pritarimą, kurį mes visi išreiškėme. E, tikrai procesas buvo atviras ir skaidrus. Mes visi kartu paremėme bendrą SBO, Europos tarybos, NATO ir Europos parlamento pareiškimą. Ir pranešimas yra toks. Ir tai yra mūsų pozicija, kurios viešai laikėmės. Ir tikiuosi, jog galime sutarti, jog šiame Europos parlamente mes ir toliau pritarsime tam, kad e, tuose rinkimuose trūko uh, E, e, vienodų e, taisyklių, taip pat trūko balanso. Šie rinkimai rodo, jog tai buvo žingsnis atgal. Pavelas tai labai puikiai apibūdino. Rinkimų diena buvo rami, taiki, trūko skaidrumo ir Pavelas taip pat paminėjo tai, kad Skaičiavimas prasidėjo dieną po rinkimų, tačiau mes stebėjome patį rinkimų procesą. Maiklas labai gerai pasakė, po rinkimų dėje mes pamatėme, jog padėtis pablogėjo. Ir tą patį galima pasakyti ir apie balsų skaičiavimą, kuris vis dar vyksta, procesas vis dar tęsiasi. Todėl mes jo negalime įvertinti taip teigiamai, kaip kad diena iš karto po rinkimų. Pone pirmininkė, Pavlas ir kiti labai gerai apibūdino rinkimų proceso trūkumus. Norėčiau tik išreikšti keletą pastabų. Manau, jog yra svarbu stiprinti Europos parlamento stebėjimų misijos patikimumą. Pirmiausia, mes ir toliau turime veikti vieningai, remdami bendrą poziciją, kuri remiasi, žinoma, konsensusu. Tačiau mes neturime leisti, kad būtų neteisingai interpretuojama tokia pozicija. Tiek Europos parlamento ir tarptautinės bendruomenės ir rinkimų misijos patikimumas turi būti užtikrintas. Santykiai tarp ES ir Ukrainos tikrai yra labai ilgalaikiai, jie yra labai mums artimi. Dėl to, o dabar E, matome, kad rinkimai turėjo trūkumų, balsų skaičiavimas vis dar tęsiasi, todėl mes turime būtent itin suinteresuoti tuo, kas vyksta toliau ir neturime greitai pereiti prie e, išvadų dėl to, kas vyksta toliau, pavyzdžiui, ir su Rusija. Mūsų misija buvo nešališka rinkimų stebėjimo misija, besiremianti tarptautiniais standartais. E, Mes nelyginame padėties su Florida, Rusija ar Baltarusija. Mes lyginame, lyginame su tarptautiniu mastu pripažintais standartais, e, rodančiais, kokie turi būti demokratiški rinkimai. Pone pirmininkė, e, tikiuosi, jog šiame parlamente mes galėsime pasiekti konsensuso dėl stiprios pozicijos ir bendro pranešimo dėl rinkimų stebėjimo misijos. Ačiū. Toliau ponas Noizer. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat buvau šios misijos narys. Norėčiau padėkoti Pavelui Kovalui. E, prisidedu taip pat prie tų, kurie jam dėkojo. Žvelgiant į mūsų santykius su Ukraina, mes turėtume susikoncentruoti ties mažai žingsneliai šiame bendradarbiavime matome tam tikrą valią, jog bus įgyvendintos tam tikros teigiamo pobūdžio reformos. Bendradarbiavimas su Ukraina e, šiuo metu yra gana drastiškas. E, Ukrainoje yra reikalingos reformos. Kalbant apie tolesnius ES ir Ukrainos santykius, manau, jog tai nėra vien tik tai klausimas susijęs su sutarčių ratifikavimu. Mes e, galbūt turime šiek tiek nuleisti kartelę, kalbėdami apie mūsų lūkesčius. Rinkimai kalbant techniškai, e, e, reikalauja geresnių administracinių struktūrų. Ir manau, kad e, Ukraina šiuo metu to negali pasiekti. Tam tikrose ribotose srityse galime pasakyti, jog Ukraina ir Ukrainoje padėtis yra gera, pavyzdžiui, kalbant apie liberalizavimą, veiklos planus, nuo 2010 metų lapkričio mėnesio Ukraina taiko tam tikrus kriterijus. Taigi, Galbūt e, pirmasis veiksmų plano įgyventinimo etapas galės būti užpiktas per ateinančius kelis mėnesius. Ir dėl to mes visi galbūt galime imtis tam tikros spaudimo. Ukrainos įsipareigojimai, kaip Europos energetikos bendrijos narės įsipareigojimai, čia manau, jog mes galime koncentruoti savo išteklius. Taip pat labai svarbu pabrėžti ir rytų partnerystės matmenį. Mes galime tik parekomenduoti intensyvų dialogą su pilietinės visuomenės organizacijomis Ukrainoje. Ponas Klašnievskis siekia, kad būtų paleistas Lušenko ir Timošenko. Nemanau, kad turėtume šią konkrečiai misiją, e, šią misiją užkrauti tokio paučio problemas. Ačiū. Kolega Sivič. Ačiū. Prisijungsiu prie tų, kas sakė gražius žodžius e, Pavilui Kovaliui, mūsų stebėjimo misijos vadovui. Misija buvo sudėtinga, daug emocijų išgyvename ir e, nenorėčiau kartoti tų pastabų teisingų, kurios jau buvo išsakytas. Uh, Ir pasakysiu tik taip, rinkimai yra kažko gaminimo technologija, pavyzdžiui, kokio automobilio gaminimo technologija. Ta technologija buvo e, silpna, anaip tol netobula, o skausmingiausia tai, kad ta technologija, ta rinkimų kampanija remiasi ne visai apibrieštais principais finansavimo, žiniasklaidos nušvietimo ir taip toliau. Tačiau ta technologija suveikė ir Ukrainos piliečiai turėjo galimybę pasirinkti. Buvo e, surenkti e, rinkimai ir iš 22 dalyvių išrinko penkis. Tai E, matome, kad ukrainiečiai pribrendo ir pagamino tam tikrą produktą, rinkimų rezultatą. Tai nėra galbūt tobulas produktas, Jis e, gal ne visai dar e, gerai nudažytas, gal ne visos duris gerai užsidaro, bet kažkaip jau gali judėti prieki. Tai rinkimų rezultatai rodo, kad penkios partijos, kurios buvo išrinktos į parlamentą, dvi pagrindinės partijos nepatenkintos, dėl ko aš labai džiaugiuosi. Nepatenkinta regionų partija, nes tikėjusi konstitucinės daugumos, kurios negavo, nepatenkinta opozicija, kuri norėjo parodyti, kad ji geresnė negu regionų partija ir jie nepavyko. Nors opozicija kovoja tikrai smarkiai ir nepaisant to, kad jos vadovė įkalinta ir tas balsavimas buvo tam tikras ir protestas prieš tai, kaip elgiamasi su Timošenko. Ir dar dvi visiškai naujos partijos pateko į parlamentą po šių rinkimų Na dabar pastaba pirmininkui, EPP atstovas turėjo dvi minutės kalbai. Aš norėčiau paprašyti dar 30 sekundžių savo pasisakymą, jau beveik baigiu. Taigi dvi naujos partijos parlamente. Viena tokia, kuri man atrodo labai pozityvi ir proeuropietiška, tai Kličko partija ir partija Laisvė antisemitinė nacionalistinė partija, su kuria be abejo bus problemų. Mes turime atsakyti į vieną klausimą. Ar mes ES priimsime tą pagamintą produktą ir jį pirksime su visomis jo įdomis, su tomis penkiomis apygardomis, kuriuose turi būti pakartoti rinkimai ir su tais mm, teismais, kurie nepajėgė kol kas nieko išspręsti. Ačiū visiems už kantrybę.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 Trumpai. Aišku, aš pritariu Fala pranešimui ir man įdomu, kad 58 procentai yra didelis aktyvumas. Mano šalyje tai būtų labai menkas aktyvumas. 64 procentai, man atrodo, buvo pats mažiausias. Tai įdomu, aišku, kad skirtingose valstybėse rinkėjo aktyvumo situacija yra skirtinga. Aišku, kad Timošenko situacija yra problematiška, toliau yra problematiški santykiai dėl to, Um, toliau. Gal ir plus komunistai, įdomu, kad gavo nedaugumą 223 vietas, net jeigu pridedame taip vadinamas 43 e, nepriklausomų taip vadinamų vietas, tai e, vis tiek, aišku, įvertinus didelės skyšių sumas ir taip toliau, vis tiek nėra pasiekiama 300 magiškoji konstitucinė dauguma, kad būtų galima pakeisti konstituciją. Tai iš tikrųjų tai yra pakankamai stiprus signalas opozicijai, kurie turi apie 50 procentų su viršum e, žmonių balsų, kad iš tikrųjų kokia yra Janukovičiaus Janukovičios vyriausybės situaciją. O Pavo, aš noriu paklausti dėl uh, to e, vienmandačių apygardų skaičia, balsų skaičiavimo pavėluoto. Atrodo, kad kai kur reikės kartoti rinkimus. Gal reikėtų tada e, mini Europos parlamento delegaciją pasiūsti, pažiūrėti, kaip, kokia ten bus situacija, stebėti tą, tą kitą rinkimų turą, jeigu tai būtų. Aš mm, visose rinkimų stebėjimo mm, delegacijose e, dalyvavau nuo pat oranžinės revoliucijos laikų išskyrus šitą, tai gal iš tikrųjų reikėtų ir vėl man sudalyvauti, nes aš manau, kad, tie rinki, kad rinkimai iš esmės yra raktas į mm, demokratinę situaciją Ukrainoje. Ivan. Kolegos, mes labai atsiliekame nuo savo grafiko, vertėjai jau turi išeiti, o tada mes tęsime mm, darbą tarpusavyje, kaip išeis, gal ne, ne taip efektyviai. Ponas Galeris dar nori kažką pasakyti. I, I Dėl vertimo. Kol dar yra vertimas, aš noriu pasakyti ponui Šyvecui, kad aš nesutinku su tą pastabą, ką jis pasakė, kad opozicija realiai dalyvavo e, rinkimuose, o tai, kad jų vadovai yra kalėjime, tai nieko ne, nepakeitė. Ne, tai netiesa, nes rinkimai tikrai nebuvo sąžiningi ir, ir laisvi, kadangi ne visi galėva, galėjo dalyvauti tose rinkimuose. Uh, Na, aš manau, kad tikrai uh, yra skirtumas, ar tavo partijos lyderis kalėjime ar ne, kai yra rinkimai. Kviečiu visus į barą, kad galėtumėm galbūt prie taurės aptarti toliau tuos lausimus. Protasievič, pateikit savo nuomonę. Yeah, yes, yeah, but, uh, I, be patient. Be, be patient yeah, Protasevich asked for I mean, the floor. I want to give him the floor and then I go back to you. Protasevich dar suteikiu jums žodį ir paskui jums. Uh, Pirmininkė, labai trumpai, aš tik tai noriu Pavelkovą labai padėkoti kaip delegacijos vadovui. Uh, Ukrainos situacija labai dažnai yra labai neaiški. Ir šitą opoziciją yra prieš rezultatų pripažinimą, po pietų jau jį pasirengusi pripažinti tos rinkimų rezultatus, vakare jau deramasi dėl kai kurių apygardų, kur reikėtų kartuoti rinkimus ir taip toliau. Mm, manau, kad reikia pasveikinti Pavel. Būtent surenkti specialų posėdį, galbūt komitete ir taip pat pakviesti taip pat ir Kvašnievski ir kalbėti apie jo esamą misiją į Ukrainą, aptarti ir esamą politinį kontekstą. Ačiū. Pirmininkas, jūs galite pasikeisti nuomonę šiuo klausimu su ponu Broku. Jis yra komiteto pirmininkas. Pone Silvievič. Norėčiau atsakyti ponui Galer. Aš čia neketinu kažko siekti, aš tiesiog apibūdinu padėtį. Opozicija buvo pakankamai stipri, kad galėtų dalyvauti rinkimuose ir gauti gerų rezultatų. Nepaisant to, Julija Timošenko, mes prie, protestavome prieš tai praėjusiais metais šiame parlamente paskelbdami daugelį rezoliucijų, rezoliucijų. Taigi klausimas nėra toks, kaip mes e, vertinsime štai, jog ji atsidūrė kalėjime. Klausimas yra toks, kad ją ja buvo pasinaudota kaip svarbių asmenių, kuris atsidūrė kalėjime. Taigi aš tiesiog apibūdinu padėtį, e, kalbėdamas apie padėtį realybėje. Need, so I... Ačiū kolega, jums leidus. Jau turiu eiti, bet.